Dear colleagues, good afternoon. Diena, mėly kolegos. Sveiki, atvykę. Norėčiau pasveikinti ir svečius. Prieš pristatydamas pirmąjį darbo atvarkės klausimą, aš norėčiau paprašyti jūsų patvirtinti darbo atvarkę. Dėkoju. pirmininko pranešimai ir naujausia informacija apie vykstančius trilogio posėdžius, apie tai bus vėliau. Dabar pradėsime klausimus ir norėčiau pasveikinti trijų institucijų pirmininkus čia šiandien komitete. Mes jūs pakvietėme tam, kad jūs galėtumėte mums pristatysi savo institucijų veiklą ir patirtį pastaruosius, per pastaruosius metus, ypatingai koks buvo jūsų vaidmuo tam, kad vyktų darbų derinimas su teisės aktų rengėjais ir teisės aktus tvirtinančiomis institucijomis. Taip pat norėtumėme sužinoti, kokie bus jūsų prioritetai per ateinančius metus ir įsivaizduoju, kad bus apsikeista nuomonėmis apie būsimą ESA peržiūrą ir naujus pasiūlymus, kuriuos mes taip pat analizuosime, kurie tiesiogiai turės įtakos ir kai kurių institucijų veiklai, taip pat CCP ir ESMA. Tai yra Brexitas pirmiausia, taip pat iniciatyvos, kuriuos, kurių ėmėsi kai, kurie, kai kurios priežiūros institucijos, taigi aptarti turime daugą. Ponas Rija taip pat papasakos apie savo patirtį kaip bendrojo 3S komiteto pirmininkas ir papasakos apie tai, kaip jis ketina vykdyti savo funkcijas kaip antrasis sisteminės rizikos valdybos pirmininkas, kaip numatyta pagal atitinkamą reglamentą. Taigi, Pirmiausia, trys pirmininkai yra raštu pateikę savo prisistatymus, pareiškimus, jie, tie dokumentai buvo išdalinti visiems komiteto nariams ir taip pat yra elektroninio komiteto tinklapyje, taip pat yra kalbama apie pasiektus rezultatus ir produktus. Ir ten matome, kad vyko tikrai labai intensyvi veikla. Ir aš įsivaizduoju, kad keliamas yra išteklių klausimas. Mes visuomet labai palankiai vertiname šių institucijų, agentūrų pastangas atlikti tas užduotis, kurios jiems yra patikėtos, tačiau tam reikalingi ir derami ištekliai. Man būtų labai įdomu išklausyti jūsų komentarų apie naująją sistemą, kuri siūloma SM peržiūroje. Uh, Ar tas siūlymas padės išspręsti problemas, man būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Tačiau akivaizdu, kad darbo dar reikia atlikti daug, daug svarbaus darbo. Vyksta puikaus bendradarbiavimo dvasioje. Ne tik mes, aišku, kad sutarėme visuomet, bet iš principo norėčiau pabrėžti, kad kol kas bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai ir aš norėčiau Jums padėkoti už tai. Taigi, kaip pirmininkas, aš dabar turiu galimybę tarti žanginį žodį ir aš pirmiausiai gal Andrė Ryja suteiksiu žodį. Andrė Ryja, 12 e, minučių jam skiriama, jis yra bendrojo komiteto pirmininkas ir antrasis e, taip pat antrasis pirmininkas. Prašau, ponas Andrėjo. Ačiū, man labai malonu šiandien pasakoti apie bendrojo komiteto veiklą. 17 metais mes jam pirmininkavome ir rizikos ataskaitoje mes išryškinome tris priežiūros prasme svarbius klausimus. Tai, kad yra daug fragmentacijos ir taip pat nepamirštame Junktinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, taip, Sąjungos, taip pat, kad yra rizikos daug ir netinkamas finansinių institucijų pelningumas. Ir tos trys rytis. Rytis yra labai svarbios, bandant svarstyti priežiūros klausimus susijusius su breksitu ir taip pat mes laikomės nuoseklaus požiūrio, taip pat mes skatiname savo pastangas, kad įvertintume finansinio stabilumo potencialę, riziką, ypatingai turint omenyje dėrybas, jeigu jos nevyks sklandžiai ir tvarkingai. Taip pat įspėjame apie tai, kad gali iškilti rizika ir tam tikrų finansinių institucijų pozicijai ir taip pat tai gali paveikti turto rinkas ir rinkas turėti, investuotojai gali patirti nuostolių. Taip pat bankų ir draudėjų e, menkas pelningumas irgi yra papildoma rizika. Kalbant apie finansinės inovacijas, tai yra labai svarbus darbas bendrajame komitete. Ir Pragoje vyko susitikimas, kur mes sustiprinome savo dialogą su svarbiausiais suinteresuotais asmenimis ir taip pat vartotojais. Ir Mes bandome užmėgsti ryšius su platesnė auditorija, e, pasitelkėme geriausios praktikos pavyzdžius ir tikimės, kad galėsime prisidėti prie diskusijų ir tikimės, kad prie jų prisidės ir šio komiteto nariai. Mes e, pirmiausia rengėme tokį pagrindinį dokumentą pagal atitinkamą reglamentą ir techninius patarimus teikiame, atsižvelgiant į aplinkos sauginius socialinius tikslus. Bendravime komitete kalbama apie iššūkius ir politikos prioritetus, kurie yra susiję su naujomis technologijomis finansiniuose paslau, pas finansinių paslaugų srityse, pavyzdžiui, stambių duomenų e, ataskaita, taip pat e, autom, automatizavimas finansinių paslaugų srityje. Ir tai yra, aišku, naudingi produktai, geriau pritaikyti prie vartotojų, leidžiantys geriau vertinti riziką. Tačiau yra pavojų vartotojams, kadangi personalizuotos paslaugos leidžia sunkiau lyginti finansinės paslaugas ir čia išauga diskriminacijos e, galimybė. atitinkamame dokumente mes taip pat kalbame apie tai, kad inovacijos gali leisti vartotojams geriau gauti, gauti daugiau patarimų, tačiau tuo pat metu nėra labai aišku, kam tenka atsakomybė ir vartotojai susiduria su sunkumais, bandydami suprasti tą informaciją, kurią gauna. Darome išvadą, kad kol kas pagal dabartinius ES teisės aktus ta rizika yra sušvelninta ir nėra reikalinga nustatyti naujų reikalavimų. Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra svarbus prioritetas bendram komitetui, jis buvo toks pastaraisiais metais, nepaisant mūsų įgaliojimų pasibaigti e, nepaisant to, kad baigėsi mūsų įgaliojimai, vis tiek matėme tikrai tam tikrų atvejų Panamos dokumentų skandalo teroristinių išpolių ir tai reiškia, kad reikalinga sureaguoti skubiai priežiūros lygmenių. Ir mes pateikėme gairias, kur pateikėme bendrą rizikos, riziką pagrįstą požiūrį. Ir um, ten pateikiam, gairėse pateikiami faktai, kuriuos turi atsižvelgti finansinės institucijos ry, vertindamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo galimybę ir pritaikyti kropštumo principus. Taip pat turi padėti kompetitingoms institucijoms, jeigu iškyla tokia rizika, kad gali atsirasti teroristų finansavimo ir pinigų plovimo atvejų. Taip pat mūsų Panamos dokumentų preliminarioje peržiūroje mes kalbame apie tai, kad kompetitingos institucijos turi keistis informaciją Tokiu būdu užtikrinsime daugiau teisinio aiškumo ir jungtinis komitetas yra pasirengęs parengti bendrą priežiūros bendradarbiavimo pagrindą. Mes taip pat esame susirūpinę dėl to, kad komitetas laikina išlygą taiko IFRS 9, 9 reikalavimui. Ir mes manome, kad tokiu būdu bus sukurtos vienodos sąlygos ir tai gali gali paveikti ir investuotojų apsaugą. Taip pat mes e, siūlome išplėsti bendrojo komiteto įpareigojimus investuotojų apsaugos ir vartotojų apsaugos rytyje, tačiau tai gali reikšti papildomas užduotis ir funkcijas. Ir jeigu jungtinis komitetas vaidina informacijos keitimosi vaidmenį, tuomet tam tikri uh, pakoregavimai yra reikalingi tam, kad sprendimų prieimimo procesas būtų veiksmingesnis, ypatingai jeigu mes numatysime stipresnius įgaliojimus ateityje, kalbant apie investuotojų apsaugą. Perėjant prie bankų reikalų, pasiekėme tolesnės pažangos, e, atstatydami ES bankų balansus, kapitalo pozicijos sustiprėjo, e, rizikos e, koficientai ir CET1 koficijantas e, taip pat pagerėjo. E, neveiksnės paskolos sudaro maždaug 90, 900 e, milijardų eurų ES, o jų norma yra virš 10 procentų aštuoniuose valstybėse narėse. EBA e, įgyvendina e, visą virtinę projektų e, skirtų sustiprinti veiksmingumą antrinėse rinkose, dirbant su sumažėjusios vertės turtu. Numatytos priemonės kitais metais turėtų atnešti taip pat teigiamų pokyčių. Paskelbėme dvi ataskaitas dėl ES bankų pasirengimo. EBA taip pat e, stebi, kaip e, yra e, dirbama su pajėgumais mažinti nuostolius ir įgyvendinant reikalavimus dėl minavalaus nuo savų lėšų ir tinkamų įsipareigojimo santykio. E, reikia pasakyti, kad e, situacija įvairiuose bankuose yra labai skirtinga, kad galima būtų e, paremti būtinus pokyčius bankų įsipareigojimų struktūroje. Reikia peržiūrėti situaciją, ypač susijusią su tolesniais MREL tikslais E, taisyklių stabilizavimas, aiškumas, e, skaidrumas vartotojams yra svarbiausi veiksniai e, užtikrinantis nuspėjamumą ir leidžiantys tinkamai įvertinti bankų įsipareigojimų kainą. Vieningos, vieningų taisyklių formavimas E, vyksta sėkmingai ir e, čia matome nemažą pažangą, ypatingai kai kalbama e, prie EBA prisidėjimo, prie kapitalo reikalavimo direktyvos ir reglamento peržiūros. Mes taip pat dirbame ir pasi, pateikėme ataskaitas dėl sverto koficijento, grinojo stabilaus finansavimo rodiklio ir prekybos knygos. Mes e, dirbame taip pat su Bazeliu komitetu, e, rengiant tarptautinius kapitalo standartus. EBA neseniai e, užbaigė savo gairės dėl vidaus valdysenos ir drauge su ESMA e, parengėme dokumentą dėl e, valdymo institucijų narių tinkamumo. Tai labai e, sunki tema, e, bet e, korporatyvinio valdymo silpnumas kelia labai didelę riziką. Mes stengiamės, kad padidintume proporcingumą mūsų standartuose ir gairėse, kad galima būtų sumažinti uh, E, naštą visoje eilėje sričių, ataskaitų tiekime antrame ir trečiame ramščiuose. E, neužilgo įsigaliosianti mokėjimų paslaugų direktyva taip pat yra vienas iš mūsų darbo prioritetų. E, rengiant reguliavimo techninius standartus, mes siekiame pasiekti tinkamą balansą tarp konkurencijos ir saugumo tikslų. Naujų technologijų įvedimas e, tradicinėse bankininkistės paslaugose taip pat e, yra vienas iš mūsų programos e, prioritetų. Mes ką tik parengėme savo ataskaitą dėl naujųjų finansinių technologijų kur apriepėme darbą įvairiose srityse, nuo leidimų išdavimo, vadinamojo sandboxing režimo, iki tinkamo rizikos e, valdymo bei vartotojų apsaugos. EBA taip pat prisideda prie kapitalo rinkos e, sąjungos tikslų. Mes e, neseniai parengėme savo e, nuomonę dėl garantuotų obligacijų, kurią pateikėme komisijai, e, nes komisija šitoje srityje ketina pateikti e, teisėkuros pasiūlymų 2018 metais. Pagaliau atsižvelgiant į Brexitą, EBA įvardino visą virtinės ryčių, kur mums reikia bendro priežiūros požiūrio visose 27 valstybėse narėse kad perkelimo procesas būtų sklandus. E, tarp e, spresnų problemų yra leidimų išdavimo, vidaus modelių tvirtinimo, e, rizikos perkelimo ir kitos sritys. Kaip jūs suprantate, ABA jaučia didelę įtampą dėl būsimo perkelimo ir aš noriu pagirti mūsų personalą, kurie puikiai dirba šiais E, laikais, e, kai e, nėra pakankamai užtikrintumo jų darbe ir asmeninėme gyvenime. Labai svarbu, kad atitinkami sprendimai dėl perkelimo bus padaryti kuo greičiau ir paliks pakankamai laiko pasirengti darbui naujoje būstinėje. Tuo pat metu mes galvojame apie mūsų struktūros peržiūrą ir mm, e, drauge su perkelimu tai suteiks mums galimybę sutelkti dėmesį į, į mūsų misiją, restruktūrizavimą ir organizaciją ir toliau tarnauti ES interesais. Bernardino. Labai ačiū. Dabar ponas Kabrija Bernardino. Labai ačiū, gerbiami komiteto nariai. Šiandieną aš e, norėčiau E, papasakoti Jums apie tai, kad Jopa e, visų pirma siekia užtikrinti, sustiprinti priežiūros konvergenciją, užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą ir finansinį stabilumą. E, pakalbėsiu apie kelis dalykus. Nepaisant skirtingos makroekonominės aplinkos ir istoriniai žemo E, integracijos lygio Europa dirba sklandžiai. Mes e, taikome atitinkamus proporcingumo principus ir perėmusius laikotarpius. Šiandieną galiu pasakyti, kad Europos draudimo e, pramonė gauna labai daug naudos pasauliniu mastu ir todėl yra labai stipri. Reikia sukurti geresnę priežiūrą ir labiau koordinuota. Kitai, e, per pastarosius metus Europa, Europa parengė e, gerų, geras praktikas ir rėmėsi turimą informacijos duomenų bazę ir toliau uh, nuolat lankėsi nacionalinėse priežiūros institucijose. Tai darydami mes uh, pastebėjome, kad tai susiję su jų veikla, susijusi su verslo modeliais ir um, laisvės teikti paslaugas režimu ir todėl atsirado keletas atvejų, e, nesėkmės atvejų tarp draudimo kompanijų, e, todėl e, mes raginame skatinti tarp valstybinį verslą ir bendrą priežiūrą. Tam taip pat mes nu, sukūrėme keletą platformų tam, kad ir tai pasiteisino, prižiūrint rinką ir įsikišant daug anksčiau, taip pat pašalinant galimą e, žalą ES e, politikai. Europos e, priežiūros institucijos Rumunijoje ir Bulgarijoje koordinuojant jų balanso peržiūras, smarkiai prisidėjo prie draudimo veiklos vykdomos įvairių įmonių ir buvo, taikoma, buvo prižiūrėta ar buvo taikoma ES teisė. Taip pat Europa nustatė, kad taikant Solvency 2 režimą taikomi skirtingi požiūriai tarp nacionalinių valdžios institucijų. E, yra priimami e, sprendimai atsižvelgiant į geografinę taikymo sritį ir skirtingus vidinius modelius. Čia reikia padirbėti daugiau, kad užtikrintume priežiūros konvergenciją. Kalbant apie vartotojo teisų apžvalgą, mes džiaugiamės Europos komisijos sprendimu e, atsižvelgti į mūsų techninius patarimus rengiant e, direktyvą dėl produktų priežiūros ir valdysenos, konfliktų, e, interesų konflikto ir e, kitų dalykų. Tačiau labai svarbu atsižvelgti, kad toliau nebūtų jokių interesų konfliktų. Taip pat buvo atlikta ES gili analizė dėl vartotojų teisų apsaugos klausimų mūsų e, rinkoje. Ir labai svarbu atsižvelgti į pensijos rinką, nes mes ją turime stiprinti, remdamiesi e, gaunamą informaciją. Turime koordinuoti Europos, e, veiklas Europos centrinių bankų. Ir neseniai buvo paskelbtos viešos konsultacijos ir statistiniai atskaitomybės reikalavimai pensijų fondams. E, taip pat Europos, e, džiaugiamės Europos komisijos iniciatyvą paskelbti, remiantis mūsų patarimu, visos Europos e, asmeninį pensijų produktą. Mes manome, kad reikia užtikrinti Europos kokybės etiketės naudojimą. Europa tam turėtų skirti tinkamus išteklius. 2016 m. gruodį mes paskelbėme paskutinio mm, draudimo atsparumo testo rezultatus ir numatėme, kur yra pažeidžiamas draudimo sektorius, taip pat atsižvelgėme į mažų palūkanų aplinką ir galimą riziką parengėme keletą rekomendacijų ir tinkamai, ir žiūrime, ar jos tinkamos įvertinamos. E, mūsų kitas atsparumo testas dabar yra vykdomas ir jo rezultatai bus paskelbti metų pabaigoje. Liepos mėnesį mes paskelbėme nuomonę Europos institucijoms dėl e, minimalaus harmonizavimo, e, harmonizavimo poreikio reikia harmonizuoti išieškojimo ir žalos atlyginimo E, e, procedūras. Šitas e, naujas sprendimas turi pašalinti bereikalingas išlaidas ir galiausiai apsaugoti ES politikos formuotojus. Be to, atsižvelgiant į esminius skirtumus finansavimo, taikymo srities ir kitus skirtumus, mes, mato, mes manome, kad reikia vienodai taikyti draudimo garantijos schemas visoje ES. Kalbant apie ateitį, nuo mūsų priklauso finansinė, stabili finansinė sistema. Kalbant apie Junktinės karalystės e, sprendimą pasitraukti iš ES, EOPA paskelbė savo nuomonę dėl e, pagalbos paramos nacionalinėms priežiūros institucijoms. Ir kalbant apie drąsesnius žingsnius, jų reikia tam, kad užtikrintume stipresnę finansinę integraciją ir e, pabaigtume formuoti kapitalų rinkų sąjungą. Ir e, čia mes džiaugiamės e, komisijos pasiūlymų reformuoti ES priežiūros architektūrą. Euro, Europos stipresnis mandatas. E, tai, Taip pat Europai reikia stipresnio mandato siekiant užtikrinti, kad būtų susietos E, priežiūros praktikos įgyvendinant ir toliau vystant strateginius priežiūros planus. E, taip pat mums reikia stabilumo e, technologinių inovacijų srityje ir taip pat turime užtikrinti, kad vartotojai, gal, vartotojai pasinaudotų didesnę informaciją ir būtų visiškai apsaugoti. Mums reikia sustiprinti Europos reglamentą ir gauti įgaliojimus veikti tad, nekliūdomai tada, kai yra nustatomas, atrandama, jog kažkuriai institucijai e, e, gali kilti nesėkmė. Ir e, Europai turi būti suteikti prevencinis vaidmuo ypač tada, kai blogėjantį įmonės finansinę situaciją gali turėti tarp valstybinio poveikio. Taip pat mes turėtume šalinti interesų konfliktus ir stiprinti priežiūros nepriklausomumą. E, gerbiami parlamentarai, pirmininkė, aš labai džiaugiuosi šią galimybę pasikeisti nuomonėmis. Europos parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį e, įsteigiant esas ir užtikrinant tinkamą, tinkamus įgaliojimus e, vartotojų teisų apsaugos ir finansinio stabilumo srityje. Ir Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas duos apčiuopiamą naudą ir verslui, ir ekonomikai, ir aišku, piliečiams. Dėkoju iš jūsų dėmesį. We'll Dėkoju. Steven, prašau. Steven Major. Ačiū, Roberto. Gerbiamas pirmininkė, parlamentarai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pateikti Jums trumpą esmos pagrindinės veiklos apžvalgą per pastarosius 12 mėnesių, su kokiais iššūkiais susidursime, kalbant apie kapitalų rinką ir mūsų instituciją. Šiame kontekste norėčiau padėkoti komiteto nariams už nuolatinį konstruktyvų dialogą su mūsų institucija. Esu įsitikinęs, kad mūsų dalyvavimas ekonomikos reikalų komiteto diskusijose yra iš tiesų labai svarbus. Šiandieną, kaip ir ankstesniais metais, mano apžvalgoje susitarti ties keturiomis spagnėmis rytimis - bendra taisyklių, bendras taisyklių savadas, savadas, priežiūros konvergencija, rizikos vertinimas ir tiesioginė priežiūra. Ir šiam tikslui aš daugiausiai susitelksiu ties dviem svarbiausiamis Europos vertybinių popierių rinkų, rinkų klausimais. Tai pirmiausia, MIFID antrojo reglamento gyvenimas ir antras dalykas Brexit. Pradėsiu nuo MIFID du ir pasinaudosiu progą pabrėžti, kaip svarbu ir tuo pat metu, kiek išteklių pareikalauja šio, šios direktyvos įgyvendinimą. Žinome, kad nuo 2000, 2018 m. sausio 1 diena yra pradžia, tačiau turime nepamiršti, kad MIFID 2 įgyvendinimas bus susijęs su finansinių finansiniu sektoriumi ir tai bus labai aktyvi veikla ir ateityje. Mes ėmėmės daug pastangų tam, kad įgyvendintos būtų įgyvendinimo priemonės laiku, įskaitant ir naujausią dėl apmokymų reikalavimo dėl išvesnių vertybinių popierių. Apie tai paskelbėma praeitą mėnesį. MIFID 2 įgyvendinimas rodo, kad bendros taisyklės turi būti parengtos galutinai, kalbant apie bendras priežiūros priemonės ir per pastarosius 12 mėnesių esma pasiūlė nemažai gairių kur kalbama apie tai, kaip rinkos dalyviai ir nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų užtikrinti nuoseklų ir vienodą taisyklių taikymą. Labai svarbi konvergencinio darbo dalis yra susijusi su esmo pastangomis sustiprinti vartotojų apsaugą. Tai yra vienas svarbiausių tikslų, kalbant apie visą MIFID reformą. Aš esu optimistas dėl to, kiek esame pasirengę dirbti pagal naują sistemą praėjus, kad tą galėsime daryti praėjus trims mėnesiams, tačiau aš nenorėčiau nuvertinti šio projekto sudėtingumo ir reikšmės ir kad per pirminį veikimo procesą gali atsirasti tam tikrų nesklandumų. Tai yra svarbus iššūkis visiems ir bandysime išspręsti visus, visas problemas turimomis priemonėmis įsibėgėjant įgyvendinimui. Taigi aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad trūksta išteklių esmoje ir Roberto pats jau tai minėjo tai reiškia, kad reikalinga numatyti užduočių prioritetus ir programų prioritetus. Ir mes su priežiūros institucijomis susitarę esame dėl to, kad nuo 2018 metų sausio mėnesio reikia, reikės numatyti tam tikrus prioritetus ir esmos nuomonės būtų tokiu atveju skelbiamos tik tai prireikus. Na ir norėčiau perėti prie breksito klausimo kadangi tai yra susijęs su visa esma veikla. Ir pradžioje norėčiau pasakyti, kad tam tikrų rinkų, rinko, rinkų dalyvių galimybė persikelti į 27 kitas ES valstybės narės tam, kad gautų prieigą prie vienos rinkos, aišku, kelia klausimų dėl e, arbitražo klausimų tarp 27 valstybių narių ir jų galimybės pritraukti verslą. Ir aišku, reikia sureaguoti skubiai ir laiku, taigi esame yra pasirengusi tą padaryti. Mes bendrąją nuomonę esame paskelbę ir specifines nuomonės skelbsime Liepos mėnesį ir ten kalbame apie galimybę perkelti veiklą į trečiąsią šalis. Mes dirbame pagal ES teisės aktus ir teikiame gairias atitinkamoms institucijoms, kai yra pateikiamas prašymas dėl persikeliančių institucijų. Dėl, regulia, regu, dėl arbitražo mes įvertiname atitinkamą riziką, jeigu, tuo atveju, jeigu ypatingai Junktinė karalystė išstos be jokio susitarimo, esma artimai vertina tas rytis, kur gali uh, iškilti didžiulė rizika investuotojams ir rinkoms apskritai ir kartu su kitomis atitinkamomis institucijomis mes bandome surasti galimybių sušvelninti situaciją. Taip pat breksitas iškelia ir platesnės diskusijas, įskaitant ir šiame komitete apie tai, ar dabartinis trečių šalių ekvivalento modelis yra tinkamas ir taip pat e, nesnei buvo pradėtas darbas dėl gairių rengimo, kaip būtų galima patvirtinti trečių šalių kredito reitingo agentūras ir akivaizdu, kad reikia esminių teis, teisės aktų pakeitimų, ypač horizontaliųjų pakeitimų ir pirmųjų žingsnių ėmėsi jau Europos komisija, kalbant apie EIMI reglamentą ir aš siūlau, e, e, sveikinu pasiūlymą perduoti priežiūros tam tikrus įgaliojimus esmai, kalbant apie trečiųjų šalių vertinimą. Toliau Europos komisijos toks pasiūlymas reiškia, kad ne tik esma turėtų įvertinti ekvivalentus uh, nuolatos, bet taip pat tai būtų tiesioginis tam tikrų trečių šalių prognozių vertintojas ir taip pat priežiūros įgaliojimai suteikiami espai, esmai tokiu atveju būtų. Ir tai reiškia, kad esma turėtų įsitraukti į atitinkamas konsultacijas. Aš norėčiau mielai aptarti tuos dalykus su jumis ir taip pat aptarti ir kitus pasiūlymus per ateinančius mėnesius ir savaitės. Dabar apie, kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą. Šalia ESMA darbo pagal naują prospektus reglamentą. ESMA ir toliau atliks savo darbą atliekant finansinių paslaugų mokesčių nustatymą ir mes taip pat atliksime peržiūrą ir bandysime daryti prasmingas išvadas dėl to, kiek valstybės narės laikosi nuosekliai priežiūros praktikos. Šios ir kitos priežiūros konvergencijos priemonės tikimės sustiprės per kitą priežiūros procesą ir tokiu būdu esma galės sustiprinti vartotojų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Dėl kapitalų rinkos sąjungos galimybė dirbti vienoje valstybėje, teikti paslaugas kitoje, sukuria nemažai galimybių, tačiau turime išlikti budrus dėl galimos rizikos. Vienas SMU elementas, kurį reikėtų minėti, susijęs su pokriziniu laikotarpiu, kai ESMA buvo įkurta, yra duomenų rinkimas ir atsiskaitimas. ESMA daug išteklių skyrė tam, kad būtų sukurtos atsiskaitimų sistemos ir taip pat bandė išvengti dubliavimo ir pasi, pas, bandė pasitelkti esamus reikalavimus. Na ir pabaigai aš norėčiau skatinti imtis drąsių žingsnių, kad būtų iš, išsaugotas pagreitis ir būtų įgyvendintos prisimtos iniciatyvos. Dabar ypatingai reikia sustiprinti ES kapitalų rinką ir aš norėčiau Jūs patikinti, kad ESMA ir toliau rems šios tikslus ir mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo šioje svarbioje srityje. Dėkoju. Labai dėkoju. Dėkoju trims pirmininkams. Pradėsime dabar mūsų dialogą ir steiksiu žodį ponui Balts. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų komitetas jau e, seniai kalbėjo apie esą e, reikalavimą ir e, mes labai džiaugiamės Europos komisijos pateiktais pasiūlymais. Jau šeši su pusę metų mes esame sukaupę patirties ir mes su jūsų institucijomis kiekvieną dieną bendradarbiaujame. Ir aišku, e, visi šitie klausimai, šios konsulta, konsultacijos yra labai e, laiku dėl to, kad mes turime klausti, kas bus toliau. Ir be abejo, mums reikia geresnės sistemos ir turime e, pasirūpinti įvairiais mandatais ir užtikrinti tinkamą balansą tarp pusiausvyros ir prie, priežiūro, reguliavimo ir priežiūros. Ir noriu paklausti e, Andrė Rėja. Ir e, galbūt vėliau aš galėsiu apie tai dar pakalbėti. Ir e, galbūt vėliau dar užduosiu klausimus ir kitiems delegatams. Mano klausimai yra tokie. Ar atrodo taip, kad ponas Majo, majo yra patenkintas tuo, kas yra viduje. Esma turi savo tiesioginės kompetencijas gauti duomenis tiesiogiai, tačiau Esma nori daugiau intervencijos teisų. Jūs patys žinote, kad jūsų sektorius yra specifinis ir jums reikia atskirų kompetencijų prie, prie draudimo priežiūrai ir rinkos uh, e, sryčiai ir kiekvienas sektorius uh, turi turėti sektor, uh, kiekvienam sektoriui eksosektorinės arba regioninės kompetencijos. Dabartinėme komisijos pasiūlyme yra tokia rizika, kad ESMA turi sektor, turės sektorinę kompetenciją ir kaip, kaip jums tas, e, e, tai atrodo. Ir turėčiau kitą klausimą dėl sistemos proporcingumo. E, komisija siūlo tai, kad, kad manau, kad reiktų daryti geresnės rekomendacijas per, per konsultacijas dėl pagrindinių mūsų gairių. Aš manau, kad mes turėtume padaryti daugiau tam, kad užtikrintume didesnį proporcingumą. Ačiū. Thank you. Who would like to start? Dėkuoju, kas norėtų pradėti. Dėkuoju, ponas Balcai. Kalbant apie priežiūros uždavinius, Europos bankininkystės institucija, žinoma, yra šiek tiek kitoje padėtyje, nes turime jau bankininkystės e, sąjungą ir mes atliekame priežiūros funkciją tarp bankų. E, tai čia mes e, nelabai matome konflikto tarp priežiūros finansų rinkose ir bankininkystėje. Jau kurį laiką apie tai diskutuojame yra tam tikrų priežiūros e, uždavinių, kurie priskirti Europos bankininkistės institucijai, kurias netaip lengva yra įgyvendinti, ar vadinamieji e, stres testai, ar dalykai susiję su tarpininkavimu. Ir čia galbūt reikėtų e, pokyčių, kurie leistų mums geriau tas uždavinis atlikti. Tiesą sakant, EPI E, valdymas e, daugiau ar mažiau e, turėtų remtis tarpusavio spaudimu, kol kas tai nėra tinkamai realizuota. Taigi e, būtų labai svarbu, kai, kai kurias uždu, e, užduotis e, žiūrėti truputį skirtingai. Dėl proporcingumo aš jau savo įžanginėje kalboje minėjau, kad mes galvojame apie tai, tokiuose srityse kaip ataskaitų teikimas, pirmasis ar antrasis e, ramstis. Mes turime mažesnių bankų, kurie e, skundžiasi e, dėl pernelyg didelės naštos. Ir galbūt reikėtų papildomo darbo, kad tie bankai galėtų atitikti reikalavimus su mažesnė našta. Per daug ne, nepadarant sudėtingomis tų procedūrų. Dėkuoju ponui Balcui. Trys mintis visų pirma dėl komisijos pasiūlymo. Pirma pozityvi mintis tokia, kad išlieka holistinis požiūris, e, žiūrint į rizikos mažinimą ir verslo priežiūrą. Labai svarbu, kad išliktų tos sąsajos, kurios ten jau egzistuoja. Tai pozityvu. Kalbant apie priežiūros kompetencijas, kaip minėjo kolega, Mes e, draudimo srityje neturime draudimo sąjungos, e, todėl e, tikrai sveikiname tai, kad dabar AJOPA priežiūros konvergencijos srityje įgyja didesnių galių. Mes žengėme į priežiūros sritį ir kuo daugiau mes matome, žiūrime, tuo daugiau pripažįstame kad e, galima nuveikti daugiau. Reikia stipresnių įgaliojimų, ypač kai kalbam apie tarpvalstybinį e, verslą e, konkrečiose aplinkybėse priimančioji šalis ir kilmės šalis siekia skirtingų interesų ir EJOPA galų galę turi užtikrinti, kad peržiūrint dabartinius teisės aktus mes surastume tinkamą pusiausvyrą. Dėl proporcingumo, pradedant nuo Solvency 2, mes e, nuveikėm nemažą darbą siekdami, e, kad į proporcingumą visur būtų tinkamai atsižvelgta, tačiau yra vienas elementas, kuris dažnai nepakankamai įvertinamas, kalbant apie proporcingumą. Konkrečiai kalbu apie e, priežiūra. Labai daug proporcingumas priklauso nuo to, e, ne tik nuo to, kokia yra reguliavimo struktūra, bet nuo to, kaip ji yra įgyvendinama. E, mes dabar peržiūrime e, valdymo sistemos svarbiausias funkcijas ir mes matome, kad kai kalbama apie svarbiausias funkcijas, yra didelė įvairovė įgyvendinant jas. Yes Taigi, e, būtent čia e, mes įgyvendinami proporcingumą galėtume pasiekti daug daugiau nuoseklumo. Labai e, trumpai, jums klausimas bus pateiktas šiek tiek vėliau, bet aš irgi norėčiau sureaguoti į klausimą dėl proporcingumo. Labai svarbu čia pasinaudoti tą sukauptą uh, patirtimi. E, Emir 2.0 e, įgyvendinimo e, praktika leido mums geriau atsižvelgti į kylančią riziką proporcingumui. Iš tikrųjų reikia galvoti, ar reikia mažesniems įmonėms tokios naštos, kuri, gal, gali būti, e, kuri gali atsirasti. Kiekvieną teisės aktą reikia įvertinti būtent iš to požiūrio taško ir e, tobulinti esantį reglamentavimą. Kitas dalykas susijęs su duomenų klausimais labai dažnai e, reikalavimai yra labai sudėtingi ir mažesnėms įmonėms uždeda penelik didelę naštą. Mažberės, ačiū. Jūs atvykote čia, kad pristatytumėte savo veiklos programą ir aš turiu nemažai klausimų dėl sudėties. Ir norėčiau grįžti prie valdymo klausimo, nes akivaizdu, kad yra esminis klausimas. Remiantis savo patirtimi, kiekvienas iš jūsų galbūt galėtumėte papasakoti plačiau apie bendrą institucijų agentūrų uh, sudėti architektūrą, ko jums trūksta labiausiai ir ar jūsų manimų komisijos pasiūlymas yra tinkama linkme nukreiptas ir taip pat kalbant ir apie tarpininkavimo vaidmenį ir taip pat jūs e, Europos parlamente čia dalyva, e, apsilankėte ir iš tiesų mes Matome, kad jūs esate sukaupę, mes esame irgi sukaupę nemažai patirties šioje srityje ir mes, kaip parlamentarai, aišku, labai suvaidiname svarbu vaidmenį skiriant jūs į šias pareigas. Ir ar jūsų manimų ir šia prasme komisijos pasiūlymas yra pakankamas ir tenkinantis? Tai gal galėtumėte atsakyti dabar į šį klausimą. Tvarka, kurią pasirinksite. Dėkoju. Pane Beres, e, porą, porą minčių dėl valdymo, dėl valdysenos. Jeigu e, žvelgsite į reguliavimo problemas ir e, turbūt ne vien tik tai mūsų, bet ir trijų kitų institucijų nuomonė yra tokia pat, kad sistema kol kas funkcionuoja gana gerai kur e, galima numatyti tolesnės evoliucijas, tai yra sritis susijusios su priežiūros reikalais. E, mes kol kas ne visada galime priimti sprendimus savalaikiai, e, kad priežiūros valdyba galėtų priimti sprendimą laiku. Taip, e, trips atveju e, tiesa, mes to sprendimo negalėjome e, laiku priimti, bet tai buvo unikali situacija. Taigi apskritai reikia tam tikro koregavimo, ypač kai kalbama apie priežiūros dalykus. Dėl tarpininkavimo elementų aš taip pat paminėsiu ir sąjungos teisės pažeidimus. Man atrodo, turime geros patirties tarpininkavimo situacijose. E, o kai kalbam apie priežiūros institucijų ES teisės pažeidimų tyrimo, tai yra labai sudėtingas dalykas. Man atrodo, reikia truputį kitokios sistemos, kuri leistų priimti stiprius sprendimus iš Europos pusės. O ne vien tik tai uh, išdėstant e, mūsų nuomonę, kad sąjungos teisė ims ir išspręs visas problemas. Well, I mean, if I maybe uh, adding on uh, with some example. Gal aš e, vieną kokį kitą uh, pavyzdį pateiksiu. Pone Beres, jūs teisingai paminėjote tarpininkavimą. Iš tikrųjų, mūsų uh, lentelėse jūs randate ne vieną pavyzdį, kai buvo nesutarimas tarp priimančios ir kilmės šalies institucijų ir kai valdžios institucijos susitarė nesutarti. E, iki šiol mes šitose situacijose nieko padaryti negalime. Komisijos e, pasiūlymai yra labai ambicingi, e, apriepia bendrų sprendimų visus atvejus ir e, numato tarpininkavimą nestarimo atveju. E, tai reiškia, kad antrojo ramščio kapitalo likvidumo e, patvirtinimų srityse atsiras tarpininkavimas, tai yra ženklus pakitimai. E, tačiau kol kas e, mane tenkina tai, ką aš matau egzistuojant e, valdymo srityje. Galbūt kai kurie elementai funkcionuoja gerai, o kai kur reikėtų, aišku, tobulėti. E, niekas kol kas neatsakėte į mano klausimą apie Europos parlamento vaidmenį. Ar, ar jums patinka komisijos pasiūlymas dėl Europos parlamento vaidmens? Panas Major, e, dėl jūsų klausimo pirmosios dalies, dėl e, valdysenos, kur reikėtų ją plėsti bendro taisyklių e, rinkinio atžvilgių valdysena, man atrodo, funkcionuoja visai gerai, o kur mums reikia pažangos e, siekiant e, didesnių galių ir papildomų išteklių, taip pat ir esmos atveju, tai kai kalba eina apie tiesiog nepriežiūrą ir konvergenciją priežiūros ir tie, čia mums reikia daugiau galių, reikia galvoti ir apie valdymo tobulinimą. To priežastis e, yra ta, kad kol kas esantis bendrasis modelis e, funkcionuoja gana gerai. Ir drauge su papildomomis galiomis mes e, iš naujo galėtume pažvelgti į šį reikalą. E, būtų negerai, jeigu valdysena struktūra keistusi, bet nebūtų pokyčių e, galių srityje, įgaliojimų srityje. Iš vienos pusės galbūt galima e, tai suprasti kaip sistemos stiprinimą, bet taip pat reikia pripažinti, kad organizacinėje struktūroje atsiranda dar vienas lygis, kur e, e, ne pirmininkas priima sprendimus, bet priežiūros institucijai pateikia tuos sprendimus tvirtinti. Taigi reikia ir galės, ir valdysno struktūrą keisti drauge. Pane Bereš, e, labai atsiprašau, nelabai supratau jūsų klausimą. Mano nuomonė labai aiški, kai eina kalba apie Europos institucijų pirmininkų e, paskirimą, tai Europos parlamento vaidmuo yra fundamentalus, esminis. E, tos galios per metus E, didėja, e, sustiprina legitimumą, skaidrumą ir iš tikrųjų šito reikalo sutvarkymas, korekcija būtų reikalinga. Pone e, Svinparn, dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia paklausti ABA pirmininko. Santykis tarp EVA e ir SSM man būtų labai įdomu išgirsti, kaip jis atru, e, tas bendradarbiavimas turėtų e, vykti, jeigu Europos parlamentas atliktų tokį svarbų vaidmenį, kuriant abi institucijas. Ypač jeigu galėtumėte pakalbėti apie neveiksnės paskolas. Kaip Jūs manote, ar SSM veikia gerai, ar reikėtų geriau bendradarbiauti, pagerinti santykius? Uh, E, pone Bernadinė, aš turiu keletą klausimų. 2018 metais e, vasaris yra terminas, kurį jūs minėjote spaudimo direktyvai ir atsižvelgiant į tai, kad parlamentas pagerino jūsų reguliavimo standartus deleguotose teisės aktuose. Ar jūs manote, kad jums pavyks tai padaryti iki kitų metų vasario mėnesio? Ir kaip jūs E, išlaikote suinteresuotus asmenys informuotus apie tą techninį darbą, kuris yra atliekamas, atsižvelgiant į tai, kad e, tas terminas yra labai e, griežtas. Dėl esmos aš norėčiau paklausti pono Major dėl MIFID 2 gyvendinimo datos, tai yra sausio mėno. Ar jūs galėtumėte mums papasakoti apie tai, ką jūs pasiekėte, yra, kokia yra dabartinė situacija, kokia yra jūsų nauja duomenų sistema, informacinių technologijų sistema ir ar galite patvirtinti, kad tai vyksta. Ir kadangi jau artėjame prie sausio įgyvenimo datos ir e, spauda e, vis dažniau kalba apie šios klausimus, kadangi įgyvendimas artėja. Man atrodo, kad ATEX marža dabar traukiasi, lygiai taip pat kaip SI režimas dėl e, nuo savo kapitalo. Tam yra skiriama labai daug dėmesio. Ir gal galėtumėte man pasakyti, Kaip jūs e, kalbate su komisija, kaip jūs tai sprendžiate ir e, kaip jūs manote, ar jūs tinkamą reakciją gaunate iš komisijos, norėdami išspręsti jums iškeltus klausimus, reguliariai keliamus klausimus? Very good question you have. <laughs> well, thank you very much for the question. I mean, indeed, in general... Labai ačiū. Taip, iš tiesų mes kol kas vis dar bandomajame etape e, bendraudami su SSM. Yra aišku, kad mes turime įsivaizduoti ir dirbti įsivaizduojant, kad SSM e, yra tarytum dar viena priežiūros institucija po to, kai Junktinė karalystė išeis iš e, Europos Sąjungos, 80, e, liks 85 procentai bankų e, išteklių Europos Sąjungoje. Ir be abejo, mes turime užtikrinti mūsų bendravimą ir tai nebūtinai yra labai paprasta. Dėl NPS. Mes, manau, kad artimai bendradarbiavome. Tikslas buvo labai aiškus, mes turime šitą programą išgvildenti ir e, įvairiais e, e, rakursais mes dirbame. SSM pradėjo nuo pat pradžių, jie rėmėsi nacionalinę patirtimį ir sukūrė gairę apie tai, kaip sustiprinti priežiūros spaudimą bankams, kad jos mažintų neveiksnės paskolas ir taip pat kad e, užtikrintų e, didesnį efektyvumą rinkoje ir sukurtų antrines rinkas ir e, pagerintų taisyklės dėl duomenų skaidrumo, dėl duomenų platinimo ir taip toliau. Taip mes turime tarybos įgaliojimus kurti gairias dėl neveiksnių paskolų, kai kurios paremtos gera patirtimi, kurią sukūrė SSM. Ir E, iš principo būtų labai gerai sukurti e, mechanizmą, kai e, viskas būtų nuleidžiama iš viršaus. Tačiau kartais viskas vyksta atvirkščiai. Tad Aš tikrai suprantu ir mm, bendrai priežiūros mechanizmą. Mes turime šiandieną e, vadovautis įvairiomis praktikomis. Valstybės narės turi savo e, jurisdikcijas, tad mes sukursime, turime sukurti e, bendrus kriterijus. Tačiau tikrai mes kartu dirbsime ir mūsų bendra, turime bendrą tikslą dėl neveiksnių paskolų. Ačiū. E, dėkoju, ačiū už klausimą. E, taip, e, tai labai svarbus dokumentas, mes daug metų su tuo dirbame ir aš turiu pasiekti tai, kas numatyta mūsų direktyvose. Be abejo, mes patarėme komisiją ir mes kartu su rinkos dalyviais dalyvavome viešuose konsultacijose ir neformaliuose susitikimuose ir uh, E, įvairiuose e, konsultaciniuose procesuose. Mes kiek įgalima geriau bendraujame su rinkos dalyviais, tad tikrai iš tos pusės mes neišgirsime jokių e, mūsų nustebinančių dalykų. Uh, Kalbant e, apie režimų pokyčių įgyvendinimą, mes visada turime atsižvelgti į e, mūsų veiklos galimybės, tuos pokyčius atspindėti, įgyvendinti realybėje. Mes turime suvokti, jei e, visa Europos rinka turė, galės, bus pasirengusi įgyvendinti vasario mėnesį E, numatytus teisės aktus, tai mes e, taip pat pradėsime savo veiklą laiku. Tačiau e, mes girdime įvairių signalų ir negalime padaryti rimtos išvados. Tačiau tai yra pamoka ateičiai. Mes turėtume numatyti daugiau laiko tarp to momento, kai sutvarkai visą reguliavimo medžiagą, iki to laiko, kai tai turi būti įgyvendinta. Taigi tai pamoka mums visiems, ypač kai kalbame apie Mm, idealią veiklą. Mes žinome, kad tai sunku padaryti praktikoje. Ačiū. Labai ačiū už šios klausimus. Pirmiausia, aš norėčiau e, jum, jums pranešti apie įdomią santrumpą, kuri buvo um, sukurta mūsų. Ir tai yra labai įdomus informacinių technologijų projektas, kuris buvo ne, deleguotas esmai. Ir E, kai kurie, e, kai tam tikra atsakomybė už duomenys yra tiesiogiai atiduodama esmai, kad būtų sustiprinta atskaitomybė. Ir e, tuo pačiu metu mes turime užtikrinti, kad šitas projektas veiktų mes galime patikinti, kad taip yra ir nuo 2016 metų e, sausio jis pradės veikti. E, ką mes darėme dėl šito projekto? Mes sukūrėme daugiau nei 300 prekybos vietų ES, gavome jų duomenis. Ir pirmasis etapas, tai yra šios duomenų bazės kūrimas, buvo baigtas 2017 m. Liepą. Ir Mes pradėjome kurti šitos duomenys nuo 2018 metų sausio ir, kaip žinome, per 2018 metus priklausomai nuo finansinio instrumento skaidrumo skaičiai ir likvidumo skaičiai bus e, paskelbti per 18 metus. 2018 e, metais e, pradės veikti MIFID ir mes jau praskelbėme keletus perinamo laikotarpio skaičiavimus, kurie turi, turės būti paskelbti iki metų pabaigos. E, dabar e, E, aš e, esu tikras dėl FITS e, įgyvendinimo ir mes turime uh, užtikrinti, kad kartu su prekybos vietomis bendradarbiaudami mes galėsime užtikrinti, jog iš sistemos galėsime matyti reikiamus duomenys ir skaidrumo apskaičiavimus ir kad jie būtų geros kokybės. Dėl SI, uh, tai yra kapitalo rinkų. Uh, kaip, kapitalo nuo savo kapitalo režimų. Mes turime užtikrinti, kad, šio režimo nebūtų, e, kad šitas režimas nebūtų naudojamas kaip kažkokia spraga ir kad e, tai neužkirstų kelią e, įgyventi MIFID. Kartu su ekonomikos reikalų komitetu mes jau uždengėm, pašalinome spragą kuri buvo susijusi su minėta spra, e, spragos, minėtos spragos rizika. SI yra tarpusavyje susijęjami ir mes e, tarytum dubliuojame daugia, e, daugia šalę priekybą. Ir mes dabar m, E, reikalavome, kad būtų skelbiama e, priekybos pabaigos informacija tokiu pačiu metu, kaip ir e, vertė priekybos metu. Ir tai reiškia, kad akcizo režimai neturi būti taikomi laikotarpiu iki priekybos. Uh, uh, so me... Dėkoju. Norėčiau tris klausimus užduoti jums visiems trims ir po to dar vieną ponui Andrija papildomai. Pirmiausia, dėl breksito. Ar jums pakanka tų išteklių, kuriuos turite tam, kad tinkamai galėtumėte prižiūrėti tai, ką darys Junktinė karalystė, nes panašu, kad įstatymai skirsis jau po breksito ir labai svarbu, kad jūs įgyventintumėte savo misiją stebėtumėte poslinkius, ypatingai kalbant apie ekvivalentiškumo principus, ar tam išteklių jums pakaks. Dar kitas klausimas, ar dėl išteklių, ar naujasis finansavimo planas, kurį siūlo komisija, jums yra priimtinas, kalbant apie priežiūros mokesčius. Ir aš užduodu šį klausimą, turint omenyje ir galimybę dėl interesų konflikto ir dėl to, ar pakanka tų išteklių. Toliau, kalbant apie tai, ką sakė per manš dar valdymo Bankų institucijoje matome, kad RTS užstrigo. Šimtas dvidešimt ketvirtas straipsnis, kur nacionalinės priežiūros institucijos gali užsimti hipotekomis ir panašiai, bet panašu, kad čia užstrigome ir ar neaišku, ar bus patvirtintos tos priemonės. Taigi, ar jūsų manimų nauja valdymo sistema leistų jums uh, priimti greičiau, lengviau sprendimus. Ir visuomet mes pasisakėme už tai, kad jūs, pirmininkai, gautumėte konkrečius įgaliojimus. Nepanašu, kad komisijos pasiūlyme tai yra numatyta. Pone Enrija, jums tenka ypatingas uždavinys, jūs dirbate Junktinėje karalystėje ir negalite ignoruoti diskusijų, kurios dabar vyksta. Ir John Likes, vienas garsus Britas, gan aiškiai pasisakė visai neseniai apie tai, kad apie nuosavas lėšas. Ir panašu, kad tokiu atveju reguliavimas būtų kur kas paprastesnis, nes jeigu yra saistantis sverto santykis 50 procentų, tuomet eliminuojama rizika, tai aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė, ar tokiu būdu nebūtų mūsų bankai labiau atsparus. Ačiū. Aš trumpai atsakysiu dėl išteklių. Ir įžanginėme žodėje aš jau sakiau, kad kai kurie elementai, pavyzdžiui, dėl MIFID 2 įgyvendinimo, tai čia mes turėjome numatyti, aišku, būtų buvę geriau, jeigu pakankamai išteklių būtų tam skirta. Brexitas, aišku, šiuo atveju yra svarbus ir ne tik po to, kai Junktinė karalystė išstos, mums reiks daugiau išteklių, bet ir dabar jau mums to reikia. Mes tam ruošiamės ir tai užima nemažai laiko ir minčių tam reikia skirti daug. Ir jeigu norite patikimų rizikos vertinimų susijusių su galimu stabilumu, stabilumu rizikai, tai aišku, tam išteklių reikia daug ir mes prioritetą skiriame ir kitam darbui. Aišku, breksito darbas mūsų manimo yra labai svarbus, nes čia yra, jis yra susijęs su rizika, bet kasmet mes savo metinę programą skelbėme ir aiškiai parodome, dėl ko, ne, kur negalime susitvarkyti, nes trūksta išteklių. Ir, ir čia galiu aiškiai pasakyti, kad tai susijęs su tam tikrais teisiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, duomenų bazių įsipareigojimai. Uh, kurie yra numatyti teisėkros institucijų. Mes negalime įgyvendinti šio užduoties, šios užduoties dėl to, kad trūksta išteklių. Taigi šią prasme reikia daugiau išteklių ir turiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas šią prasme yra geras, solidus žingsnis į priekį ir mes pritarėme ir skaičiams, ir numatytiems ištekliams, kurie ten yra minimi. Kalbant apie breksitą, ir kiek tai yra susijęs su ekvivalentais. Jau dabar yra sudėtinga su turimais ištekliais stebėti reguliavimo sistemą ir poslinkius tose šalyse, kur, pavyzdžiui, mes turime jau ekvivalentiškumo sprendimus prieėmę, pavyzdžiui, dėl Brexito kils Junktinės karalystės klausimas ir jis taps dar sudėtingesnis. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną klausimą, kuris mano manimu yra aktualus nes likščioliai, kalbant apie ekvalentiškumą, mes visuomet daugiausiai dėmesio skiriame reglamentavimo evoliucijai. Ir dabar mums reikia labiau žiūrėti, kiek yra įgyvendinami reglamentai, nes čia ir yra didžiausias skirtumas, kaip yra ir Europoje mūsų priežiūros konvergencijos darbe, mes turime čia gauti didesnius įgaliojimus ir kaip priimami sprendimai dėl ekvalentiškumo, mes ir turime turėti galimybę žiūrėti, kiek yra įgyvendinamos tos sistemos, kokios yra numatytos, nes čia ir matome didžiausius skirtumus. Ir turiu atvirai pasakyti, kad tam tikslų išteklių neturime. Ir komisijos pasiūlyme, man atrodo, bent jau kalbant apie mūsų instituciją, tai tie, nėra numatyta pakankamai išteklių tam, kad mes atliktumėme tinkamą įgyvenimo priežiūros darbą. O dėl finansavimo mes sveikiname, žinoma, bandymą daugiau rinkti mokesčių iš pramonės veikėjų. Mes jau nekartą sakėme, kad turime atitinkamą finansavimo struktūrą, kuri tikrai uh, nėra pati geriausia ir man atrodo labai svarbu užtikrinti, kad mūsų sprendimai dėl galimų surink, surinktinų mokesčių, aišku, tie sprendimai bus primami biudžetą tvirtinančių institucijų, tai yra tarybos ir Europos parlamento galiausiai, tačiau labai svarbu tai susijęti ir su nepriklausomumo aspektu, kaip yra dabar, komisijos pasiūlyme numatyta, nes nėra jokio kišimosi, kalbant apie primamus sprendimus, sprendimus, kurie yra primami institucijose. Ir kalbant apie tų institucijų veiklos programas, nėra jokio kišimosi. Ta, tas, tas nepriklausomumas turi būti išsaugotas, nes tai yra labai svarbu, kalbant ir apie finansavimą ir, ir revoliuciją. Ir, tai, kaip sakiau, labai labai svarbu išsaugoti tą nepriklausomumą. Na, aš kažko čia nepridursiu, stebėsenos ekvalentiškumas yra labai intensyvus išteklių prasme ir jeigu tokie įgaliojimai mums suteikiami, tai aišku, išteklių reiks kur kas daugiau. Kalbant apie interesų konfliktą, aš nemanau, kad jis yra įmanomas, yra daug reguliavimo priežiūros institucijų, kurios yra finansuojamos pramonės ir tokiu būdu institucija gali išvengti interesų konflikto, tą padaryti įmanoma dėl valdymo RTS. Tai komisija vis dar gali skelbti RTS pagal dabartinę sistemą. Jeigu mes RTS neįgyvendiname iki numatyto termino, tuomet komisija gali žengti žingsnį toliau, atliekamas parengiamasis darbas. Jeigu pirmininkas turi lemiamą balsą, tuomet, aišku, jeigu čia iš, iš, iškiltų interesų konfliktas, tai aš kaip ir tą suprantu, bet priešingų atveju aš tikrai norėčiau, kad labiau Europos mastu būtų priimami sprendimai, kalbant apie valdysiną ir standartų nustatymą. Aš asmeniškai taip manau. O kalbant. Kalbant apie kapitalo lygį, ar kapitalo, kapitalo lygis yra pakankamas, tai pramonės atstovai skundžiasi, kad kapitalo reikalavimai yra per dideli, kad jiems sudėtinga dirbti, kad sudėtinga finansuoti ekonomiką. Kita vertus yra svarbus akademikų ratas, kurie sako, kad tie reikalavimai per žemi ir kad jie turėtų būti aukštesni kapitalo reikalavimai. Taigi, realiai kalbant, kapitalo reikalavimai yra ne, nemaži, bet įmanomi vis dar ir juos įmanoma tenkinti ir įgyvendinti. Ir yra ir kitokio pobūdžio kapitalas yra tokių priemonių, kurios laikomos kaip skolos, bet gali būti konvertuojamos į kapitalą. Taigi jeigu tokie mechanizmai veiktų realiai, tai tuo met, mano manimu, kad situacija visai būtų nebloga, kalbant apie kapitalo reikalavimus. Jeigu taikant konvergenciją, jeigu nuraš, nurašomos tokios priemonės ir matome, kad vis tiek situacija ne, nėra tinkama, tuomet galime teikti, kad kapitalo reikalavimai nėra pakankami. Dėkui, žodis ponui Markovaliai. Dėkuoju. Pirmininkė, norėjau grįžti prie neveiksnių paskolų problemos. Ir e, SSM savaitės pradžioje paskelbė atitinkamus duomenis. Jūs sakėte, kad taryba suteikė EBA labai aiškius įgaliojimus parengti gairias šioje srityje. Aš norėčiau paklausti, ar tie įgaliojimai e, paskelbti gairės 2018 buvo nulemti kažkokių kitokių veiksnių, kurie e, sukėlė paniką e, rinkose. Galbūt e, tie, kurie valdo neveiksnių paskolų, paskolų rinkas, norėjo, kad tas dalykas būtų kuo skubiau išspręstas. Bet kalbant apie Italija e, šiuo reikalu Italijoje užsieima trys ar keturios didelės kampanijos ir galbūt joms rūpi tiesiog pasipildyti savo kišenes. Reikalas tas, kad e, e, neveiksnių paskolų rinka gali būti lengvai iškreipta. Pastaruoju metu Europos bankai labai daug lėšų įdėjo į tai, kad šitą rinka stabilizuotų, bet Italija čia atsilieka ir mums reikia suvokti, ar e, mes neiškreipinėjame labai didelės rinkos, negalima nu, tiesiog nekreipti į tai dėmesio. Tai nėra neaktuali rinka, ji daro poveikį visai ekonomikai. Dabar e, dėl pirmo ir antro lygio turto ar ateities e, stres testai e, konkrečiai pasistengs būtent šį turtą įvertinti Europos bankininkistės sistemoje Nes mes žinome, kad bent jau kai kurie rinkų analistai galvoja, kad į šį reikalą tinkamai neatsižvelg, neatsižvelgiama. E, įdomu būtų sužinoti, ką jūs planuojate. Ar numatysite e, konkrečių rodiklių būtent šitoms priemonėms? Dėkuoju. Aš e, vėl pabandysiu paaiškinti, kaip, kokia yra sąsaja tarp SSM ir mūsų gairių. SSM, man atrodo, nuveikė neblogą darbą, formuodama gairias e, bankams dėl neveiksnių paskolų portfelių valdymo. Mes žinome, kad čia prisidėjo ir Centrinis Airijos bankas, ponas e, Donnelly, čia prisidėjo, buvo pasirimta Airijos e, sukaupta patirtimi ir priežiūros reikalų bendruomenė tam e, smarkiai pritarė. Ir tada buvo nutarta, kad tų gairių e, pagrindų, tos gairės kol kas e, tik tai taikomos SSM kūruojamoms institucijoms, kad tos gairės turėtų būti išplėstos netgi už bankininkistės sąjungos ribų. Taigi mūsų gairės remiasi SSM atliktų darbų ir bando išplėsti tas gairės visai sąjungai. E, šitoje srityje dirbame ir taryba mūsų prašė pabaigti šitą darbą 18 metais. SSM, kaip jūs teisingai e, užsiminėte, dabar parengė ir priedą prie tų gairių ir e, tas, tas priedas susitelkė vien tik tai į e, naujuosius neveiksnių paskolų srautus, o ne į jau sukauptas e, neveiksnės paskolas. E, E, šia prasme bandoma išvengti, kad e, penelik daug e, nesusikauptų tų neveiksnių paskolų, žengiant kitos krizės link. Žinoma, tam šiam darbui reikia labai plačiai konsultuotis, sengianti susivokti, kaip atspindėti tai mūsų gairėse. E, pats principas, mano manimu, nėra blogas, bet jūs e, visai tiesingai sakote, svarbiau yra pažiūrėti, kaip tai taikytina praktikoje. Pavyzdžiui, JAV rinka, kuri e, dažnai yra geriama už tai, kad labai sparčiai reaguoja į neveiksnių paskolų situaciją. E, E, mes matome, e, pavyzdžiui, kad po šešių mėnesių tos neveiksnios paskolos yra nurašomas. E, bet mūsų gairėse tuos dalykus mes turime dar giliau paanalizuoti. Dėl mūsų busimųjų stres testų iš tikrųjų mes atižvelgsime į tai, ką jūs minėjote, į tas naujasias priemonės ir tai bus mūsų gairių dalimi. E, stres testai toli gražu nėra vertinimai. Kitaip sakant, mes vertinimus atliekame pirmiausia, o paskui atliekame vadinamąjį stres testą. Taigi e, labai svarbu, kad vertinimo dalykai yra priežiūrininkų reikalas, o stres testai ateina jau vėliau. Dėkui e, žodis ponui Mono. Bet ne, nenoriu jūsų priversti kalbėti. Gabriel mato tuomet. Dėkoju, pane pirmininkė. E, noriu pasisveikinti su visais e, trim prelegentais. E, aukštai vertinu jūsų pasisakymus. Pirmiausia, e, turbūt trečiųjų šalių e, ekvivalentiškumo sistema, e, kuri užtikrina bankų, kurie veikia už ES ribų E, stabilumą yra labai svarbi ir e, mūsų bankams, ir komisijai, ir e, bankininkistės institucija kalbėjo apie nuosavus išteklius, sakė, kad reikia ir toliau siekti trečiųjų šalių ekvivalentiškumo sistemos įgyvenimo. Gal apibendrintumėte planus ir laiko terminus dabartinėme etape įvertinant trečiųjų e, šalių ekvivalentiškumą ir kaip užtikrinti, kad praktiškai žvelgiant tie skirtingi e, verslo modeliai būtų gyvybingi. E, vienas įeities taškas ir daugelis įeities taškų. Toliau, jūs minėjote apie pastangas E, prižiūrint e, tam tikrų trečiųjų šalių e, draudimo įmonės. Man, mes žinome, kokios apimtys tos veiklos. O dėl nemokamo teikimo e, labai daug veiklos e, yra atliekama valstybių, kurios įsikūrusios ne Europos Sąjungoje. Kitaip sakant, daug įmonių e, savo pagrindinę būsinę įkuria kitoje šalyje. Matau, kad jūs linksite galvą, tai norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Uh, Dėl trečių šalių ekvivalentiškumo dirbame šioj srity, tiesą sakant, šiek tiek atsiliekame, dažnai gaunu laiškų iš e, bankų valdytojų ar priežiūros institucijų atstovų iš e, trečiųjų šalių, kad mes paspartintume darbą pripažindami e, jų atitikti jų ekvivalentiškumą. Jie supranta, kad tai yra tam tikra kliūtis, kol kas finansuojant savo, savo uh, uh, ekonomikas. Dėl išteklių e, turiu prispažinti, kad turėjom vieną personalo darbuotoją, kuris dirba su šiuo klausimu, dabar jis išėjo iš darbo, tai čia mes uh, šiek tiek atsiliekame dėl ekvivalentiškumo, pereitą penktadienį vėl mm, paspartinome darbą, reikia veikti greitai, nes trečiųjų šalių e, ekvivalentiškumą reikia užtikrinti iki kitų metų pabaigos, kad, mm, kad e, e, tų šalių einamoji skola negalėtų būti traktuojama preferenciškai. Dėl e, e, priežiūros e, modelių ir dėl bankų struktūrų, ar tai būtų tarp valstybinių mastų veikiant pasirenkamas vieno įėjimo principas ar kelių. Mes nenorime e, ir nenorėtume e, nustatyti e, tiems bankams, kaip jiems struktūruoti savo veiklą. Esminė mintis tokia būtų, kad dabar nemokumas 2 ir ataskaitų teikimo reikalavimai ES numato, kad e, apie 3000 įmonių siunčia reikalingą informaciją. Mes esame tos informacijos surinkimo centras ir užtikriname, kad ta informacija geriau e, judėtų Europoje. E, tuo tarpu praeitįje kiekvienas e, kiekviena priežiūros institucija visų pirma savo E, valdžiai e, turėjo pateikti tą informaciją, o dabar visa ta informacija iš karto ateina į OPA o, ir tada jau mes galime pranešti e, šalies vyriausybei, kokie verslai veikia jų šalyje. Vertinant dabartinę situaciją iš priežiūros požiūrio taško e, susidurėme su atvejais tarp valstybinių mastų, kur e, atsiranda nemokumo atveju. Mes Europoje stengiamės kurti atitinkamas e, platformas tam stebėti ir užtikrinti, kad mes sužinotume apie tuos atvejus iš anksto, dar prieš nemokumui atsitinkant kad mes apie tuos dalykus sužinotume anksčiau, negu kad jau būtų per vėlai. Kitaip net sakant, ir nacionalinės institucijos privalo mus informuoti apie kažką blogo tarp valstybinėse, tarp, tarp valstybinėse verslo santykiuose. Toliau, mūsų požiūris turėtų e, e, remtis principu e, reikalavimų tinkamumo ir, ir reikalingumo principu, kad mes nesusidurtume su keistais verslo modeliais, kuriuos ir jūs paminėjote. Dabar mes turime sistemą, kuri užtikrina geresnį informaciją, bet mes turime užtikrinti, kad bus būtent europinė institucija, kuri e, ypatingai tarp valstybinio verslo atveju e, e, susiteltų ties kiekvieną įmonę. Dėkui. Jūs ką tik e, plačiau kalbėjote apie neveiksnių paskolų problemą. Aš matau čia dvi problemas - teisinė, metodologinė. Iš vienos pusės e, E, čia paprasčiausias būdas veikti būtų teisės aktai, gairės, e, reguliavimas. Ne visada taip atsitinka, mes toliau turėsime teisinį pagrindą, e, geriau panalizuoti, kol kas jis nėra visiškai tinkamas. Bet turiu pasakyti, kad dabar, kaip e, vienas iš teisės e, aktų leidėjų, nenorėčiau į tuos dalykus gilintis. E, Ekofinas yra paprašęs atidžiau stebėti ir mažinti naujų neveiksnių paskolų srautus. E SSM savo e, pranešime spaudai kalba apie tokių paskolų e, sankaupą ir tai sukėlė tam tikrą judėjimą rinkose. Koks yra jūsų požiūris į tą paskolų sankaupą ir jų srautus? Mes matome, kad rinkos patruputėlį atsigauna, kainos auga, reali rinkos, e, ekonominė vertė artėja prie realios rinkos vertės. E, ar jūs galvotumėte, kad reiktų e, naujai pažiūrėti, skirtingai nuo dabartinio požiūrio, bet ar jūsų žadamas konsultacijos nesukurs daugiau problemų, problemų negu išspręs? Kitas klausimas. Naujas užduotys esmai dėl CCP. E, aš dabar analizuoju šitą pasiūlymą. Turime valdančiąją valdybą, yra ir valdančioji sesija, paskui e, egzistuoja ir ECB kaip apjungiant pati institucija, taigi yra daug institucijų, kaip jūs matote, tarpusavę sąveikia tarptų institucijų, yra bendroji valdyba, paskui NCA sesija, turime esmas e, pirmininkas, turime esmas e, valdantįjį direktorių, e, kaip atsitinka, jeigu sesija kam nors nepritarė, o paskui ECB turi jau privalomasias galės. Visą tai, man atrodo, pernelyg sudėtinga, galbūt aš neteisus, norėčiau, kad jūs apie tai pamastytumėte. Uh, thank you, thank you, Roberto. Um... Labai ačiū, labai dėkoju už užduotus klausimus, nes uh, tai galbūt padės man atsakyti į uh, dalį klausimų, kuriuos aš praleidau anksčiau. Dabar akcijos uh, prieš pastatant srautams. Taip, uh, kad nesusik nesusidarytų neveiksnių paskolų e, iki kitos krizės, tai yra pagrindinė mūsų priemonė. Reikia, kad atsirastų naujų paskolų, bet jos turi būti visiškai aprūpintos. Mes turime pasikalbėti, kaip tai padaryti. Mes dar turime nemažai neveiksnių paskolų, kurios yra dabar peržiūrimos pagal dabartinės sąlygas. Ir be abejo, mūsų rekomendacija buvo jas E, padaryti e, e, spaudimą dėl priežiūros bankams jį sustiprinti. Kita vertus, mes turime uh, už, tai yra tarytum stumimo elementas, e, kurį galima susijęti su traukimo elementu. Tai yra turime sukurti sąlygas bankams, kad jie galėtų susidoroti su tą problemą. Todėl mes e, pasiūlėme sukurti e, turto tvarkymo įmonės arba sukurti geresnę antrinę efektyvesnę rinką. Kaip jau sakiau, pavyzdžiui, rinka dėl neveiksnių paskolų rinka atrodo E, dabar yra dominuojama 13-12 e, pagrindinių e, žaidėjų. Tai yra tokia monopolistinė rinka. Reikia pritraukti daugiau investicijų investuotojų ir rasti jiems, e, pateikti jiems daugiau informacijos ir sukurti platformą turto tvarkymo įmonėms, kurios pačios galėtų rasti e, savo tinkamų darbo metodų. Taigi mes turime padidinti priežiūros e, spaudimą ir tai turi būti susijęta su rinkos galimybę absorbuoti šią, šį mm, neveiksnų turtą. Ir sutinku su ECB priedu ir gairiomis, kad reikia automatiškai pasiūlyti automatinį išplėtimo mechanizmą, kad e, turėtų būti reglamentuojami ne tik srautai, bet ir turtas. Ir tai turi būti padaryta ir dirbant e, su rinkos e, kapitalu ir su antrinės rinkos skaidrumu ir efektyvumu. dėl 2,2 e, pasiūlymo. Mir. E, norėčiau palaikyti e, komisijos pasiūlymą komisijos pasiūlyme nubrėžta kryptis yra tinkama. Aš manau, kad infrastruktūra yra būtent tas rytis, kur e, galima gauti naudos iš priežiūros Europos e, lygmenių, kad išvengtume fragmentiškumo ir infrastruktūra gali gauti naudos dėl to, kad e, galima užtikrinti ir e, patirties kūrimą, ir masto ekonomiją. Taip pat e, turime nepamiršti, kad Junktinės karalystės pono Junktinės e, karalystės išėjimo CCP e, skaičius e, pasikeis iki 50. Taigi, manau, kad čia turime labai stiprius biurokratinius, racionalius argumentus dėl stipresnės priežiūros. Taip pat mes turime pabrėžti, kad prie, prie, priežiūrėtojų prie, prie valdyba reaguodama į esos ataskaita atsiliepia e, teigiamai. Kai kuriuose srityse pasiūlymas yra labai sudėtingas ir yra labai svarbu, kad mes e, užtikrintume valdysenos ir sprendimų prieimimo režimą, kad būtų aišku rinkos dalyviams, kas sprendžia. Norėčiau iš to pasiūlymo išimti du elementus. Pirmasis elementas yra tai, kad keli sprendimai E, susiję su e, centr, centriniu banku e, sukuria tvirtinimo, patvirtinimo mechanizmus. Kas, aš manau, kad mes turime spręsti problemą, kai, kai kyla nesutarimas tarp įvairių suinteresuotų pusių. Reikia Nemanau, kad būtų gerai turėti dvi skirtingas prieimimo e, sistemas ir neturėtume labai aiškių gairių. Antras elementas - kombinacija tarp vykdančiosios sesijos, sesijos, vykdančiosios sesijos ir priežiūrėtojų valdybos. Pa, pateikti pasiūlymai tokie. Vintančioji sesija turėtų turėti skirtingą strategiją ir skirtingą e, išorės atstovavimą. Ir iš esmės būtų panaudojamas tik tai esmos išteklius, tačiau e, tai nebūtų e, bendras organas organizacijos lygmenių. E, E, tačiau taip pat labai svarbu užtikrinti e, sprendimų prieimimo nuoseklumą, nes yra užduodami klausimai nacionaliniams e, prižiūrėtojams, tačiau prižiūrėtojų valdyba taip pat yra atsakinga už atsparumo testus ir visas kitas panašias priemonės. Taigi, Aš manau, kad turėtume suderinti šias institucijas kiek įmanoma daugiau. Dabar E, mes pateikėme esos peržiūros pasiūlymą. Aš asmeniškai manau, kad e, mes turime e, išvengti dubliavimuose tarp vykdančiosios sesijos ir vykdančiosios valdybos. Ir narystė gali būti beveik identiška, svarbu užtikrinti, kad bendri būtų tikslai ir kad būtų užtikrinta, jog šios institucijos priimtų nuoseklius sprendimus. Ačiū. Ačiū mes pasistengsime užtikrinti nuoseklumą, nes mes turime taip pat dvi skirtingas teisėkuros procedūras, mes galime viską dar labiau komplikuoti. Prašom, pranešėjas. Pranešėja Danuta. Ačiū. Na, Roberto uždavė mano klausimą. Labai ačiū Jūsų atsakymą, nes Mes turime užtikrinti, jog sprendimų prieimimo procesas būtų nuoseklus. Taigi aš dabar užduosiu kitą klausimą. E, jis yra skirtas Andrėjai ir susijęs su breksitu. E, visi užduoti klausimai sus, e, susijęs su finansų pramonė reiškia, kad jau yra pasirengta sunkaus breksito scenarijui ir reikia atsižvelgti į E, tai, jog gali būti, jog breksitas gali būti tikrai sudėtingas. Ir, ir aš kalbėjau apie pramonę, tačiau labai daugelis su breksitu susijusių klausimų yra ir jūsų rankose. Ir labai džiaugiu, dėkoju už visą tai, ką jūs iki šiol nuveikėte. E, mano klausimas jums yra toks. Mes visi norėtume išvengti e, tuščių lentynų eurozonoje, tai būtų labai e, rizikinga, tačiau mes turime užtikrinti ir. E, užskaitimo modelius. O e, kalbant apie breksitą, galbūt efektyvios įmonės gali būti kažkoks sprendimas breksito atveju. Galbūt jūs turite įvairių sprendimų, kurie yra netrumpalaikiai, o ilgalaikiai, ilgalaikiai, jeigu mes viską padarysime teisingai. Uh, uh, as, as remark... Labai ačiū, kaip jau minėjau pradžioje mes paskelbsime savo nuomonę ir ten bus skyrius apie vidinę valdyseną ir samdymą iš išorės, back-to-back -back modelį ir rizikos e, perkelimą grupėje. Ir tai yra esminiai dalykai, kurie tampa labai svarbus kalbantis su įmonėmis. E, manau, kad mes turime praktinių sprendimų. Iš principo, tarptautinės investicijų bankas yra paremtas back-to-back -back koncepcija. E, ir Mes nenorime išardyti šito mechanizmo. Tuo pačiu metu reikia išvengti fiktyvių įmonių ir mes stengiamės sukurti e, gairias ir rekomendacijas valdžios institucijoms. E, pagrindinė idėja yra ta, kad reikia turėti savo atitinkamos institucijos rizikos valdymą. Ir rinkos rizika gali būti patiriama motininės organizacijos, tačiau priežiūros institucija ES turi turėti prieigą prie atitinkamos informacijos kitoje valstybėje narėje, siekiant įvertinti, kaip yra atliekiama valdysena. Taip pat turime spręsti tokius atvejus, kai gali būti patirtas uh, E, šokas, kaip galima būtų vietos mastu e, sukurti e, gebėjimą suvaldyti riziką. Taigi, Svarbu užtikrinti vietinį rizikos matomumą ir taip pat matomumą valdžios institucijoms ir taip pat sukurti valdysenos gebėjimus krizės atveju. Ačiū. Medil dėl vo dabar. Thank you. Thank you, president. Ačiū. Pirmininkė, trumpas klausimas iš mano pusės ponui Mayer. Kalbant apie komisijos pasiūlymą dėl ESO, e, ESOS peržiūros, e, man atsakymas gali būti naudingas. Aš manau, kad visi su, sutarėme dėl to, jog esos dirba e, labai gerų, da, gerą darbą ir kad jos turi e, e, pagerinti konvergenciją, vartotojų apsaugą ir finansinį stabilumą. Tačiau ne visi dėl visko sutinka. Ir Aš e, pastebėjau, kad kai kur yra nemažai nerimo e, dėl delegacijos, e, delegavimo procedūrų, patvirtinimo procedūrų. Patvirtinimo. Mano šalyje yra labai daug nerimo. Pramonė mano, kad šitas pasiūlymas tada, kai, kai e, fondas nori deleguoti dalį savo funkcijų trečiosiom šalims, tada bus padidės biurokratija ir kaštai. Ir mano klausimas, ar tai yra įprastinis, klasikinis, nes, um, įpr, įprastinių įtariamųjų uh, skundas, ar, ar tame yra tiesos? Ar galite išdėstyti savo išvalgas. The, the, uh, more... Mes matėme, kad platesni buvo išsakyti susirūpinimai ir buvo kreiptas dėl mūsų nuomonės dėl delegavimo. Ir mes šią nuomonę paskelbėme dėl to, kad tai, ką mes matome, reaguojant Junktinės karalystės išstojimą iš Europos Sąjungoje yra tai, kad Junktinės karalystės rinkos dalyviai bando užsitikrinti prieigą prie 27 valstybių narių bendros rinkos ir bando kažkur persikelti į vieną iš 27 valstybių. Ir aišku, mes turime pasirūpinti, kad toks paieškų procesas, ieškant naujo finansinio centro, vyktų tinkamai. Ir mes matėme tam tikrų nacionalinių reguliavimo institucijų nuorodų ir ženklų, kur nelabai aišku, ar tikrai priežiūra vykdoma tinkamų lygmenių, ar tiesiog yra bandoma pritraukti verslą prie savo finansinio centro ir čia galima tokia priežastis ir čia matome, kur slypi rizika, kai autorizavimas išduodamas vienoje iš 27 valstybių narių rink, Junktinės karalystės rinkos dalyviui, bet galiausiai deleguojama viskas Londonui, Junktiniai karalystiai. Ir realiai 27, viena iš 27 valstybių narių ir, ir veiktų tokia priedangos bendrovė. Ir esmos valdyb, valdyba susitarė, kad reikalingi tokie principai, nes jie mato ir savo vertinimu, kad tai nebūtų naudinga, jeigu tokia reguliavimo konkurencija vyktų, nes galiausiai nacionalinė, nacionalinė reguliavimo institucija nori tinkamai atlikti savo darbą, priežiūros ir reguliavimo darbą ir tai, kad priežiūra yra vyk, vyk, vykdoma įvairiose vietose ES, tai reikalingas kažkoks tai mechanizmas tam, kad nacionalinės priežiūros institucijos atsižvelgtų europinę perspektyvą. Ir būtent čia ir siūloma, kad būtų rengiama nuomonė dėl delegavimo, nes to būtų galima išvengti tik tuomet, jeigu priežiūra vykdoma centralizuotų būdų. Toks bazinis modelis veikia visame pasaulyje, bet ES modelis yra unikalus ir tam tikrose priežiūros vietose įvedamas nacionalinis lygmuo, tačiau jis derinamas su Europos. Europiniu lygmeniu ir dėl to reikalingas tas mechanizmas, kad europinė perspektyva būtų atspindėta, o nacionaliniai priežiūros, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į tam tikrą riziką, kuri gali kilti stabilumo prasme ar investuotojo apsaugos prasme. Taigi, dar norėčiau paminėti, kad tai, kas yra tose nuomonėse, yra vis dar gan kuklu, nes kalba eina apie prašymą skirti tris asmenis, kurie dirbtų toje vietoje, kur vyksta formalus fondo registravimas. Tai būtų trys asmenys ir man kaip ir būtų sudėtinga įsivaizduoti, kad tai būtų kažkoks perdėm honoringas reikalavimas. Tiesiog reikia priderinti sistemą tam, kad priežiūros institucija galėtų deramai veikti nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Burkhard Batz. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Aš e, girdėjau e, keletą atsakymų iš e, pono Majoro klausimų, tačiau norėčiau grįžti prie kolegos paskutinio klausimo dėl breksito. Aš labai norėčiau žinoti, kaip ponia Major, jūs galvojate apie esmos per, peržiūros laikotarpį, nes dabar jau mums į duris beldžiasi Brexitas. Ir kaip jūs žiūrite į tą peržiūros laikotarpį, tai yra labai svarbus klausimas ir taip pat mielai išklausyčiau ir kitų um, atstovų nuomonių apie tai. Ar, e, taip pat e, pirmininkas minėjo CCP. Aš e, norėčiau pats pateikti komentarą dėl to, Aš manau, kad e, Europos e, sąjunga labai e, smarkiai turi įvertinti CCP priežiūrą. Aš manau, kad mes turėtume užtikrinti stiprią kompetenciją tarp bendradarbiavimą tarp ESMOS ir Europos centrinio banko. Komisija turi sukurti CCP e, sesiją, kuri man atrodo būtų efektyvi ir man norėtųsi sužinoti, kaip jūs į tai žiūrite. Ačiū. So, on the... Taigi, kalbant apie Brexito grafiką ir mūsų institucijos peržiūros reglamento terminus, tai jau prieš Brexitą sakiau, kad dabartinis ekvalentiškumo mechanizmas nėra tinkamas mechanizmas, kad galėtumėme tvarkyti santykius su trečiaja, trečiaja šalimi. Ir nereikalinga dubliuo, dubliuojanti sistema ir panašiai. Dėl to reikalingi įgaliojimai, vertinimo įgaliojimai, kad būtų galima išsiaiškinti, ar iš kažkurios tai šalies kyla rizika, kuri būtų aktuali 27 valstybėms narėms. Ir kai yra vertinama rizika, tuomet galima jau reaguoti kaip priežiūros institucijai ir mane kol kas tikrai tenkina bendradavimas su atitinkamomis institucijomis visame pasaulyje ir nėra kažkokios tai priežasties dabar skirti prioritetą toms rizikoms. Taigi čia yra koncepcinis ekvalentiškumo klausimas, kurį reikia pirmiausia spręsti ir ši problema auga tik tuo atveju, kai dabar matome dėl Brexito finansinis centras veikiantis iš ES ribų vis dar labai svarbus 27 ES valstybėms narėms ir galbūt geriau, jeigu būtų toks modelis, kur būtų galima visapusiškai pasikliauti reguliuotojais Junktinėje karalystėje. Čia nėra kalbama apie dubliavimą ar neveiksmingą darbą, bet kalba eina apie tai, kad reikia sugebėti įvertinti, kur kuriama rizika stambiame finansinėme centre už ES ribų, kas gali turėti įtakos 27 valstybėms narėms ir ar tinkamai tvarkomasis ta rizika. Kai kurie iš tų klausimų ESA peržiūroje jau yra išspręsti ir ESOS peržiūra turi būti užbaigta iki Brexito fakto, nes reikalinga tokia sistema, kur būtų pagerintas ir šios šalies mechanizmas, mes norime, kad jis veiktų iki išstojimo. Taigi, tiek galėčiau pasakyti apie pirmąjį klausimą. Kitas klausimas. Taip. Kaip Andrėja labai aiškiai kalbėjo apie interesų konflikto galimybę, tas pats pasakyti nėra apie mane šiuo atveju, tai aš norėčiau dar dvi pastabas pasakyti. Nesvarbu, koks bus priimtas sprendimas, jis turi būti gyvendintinas ir labai svarbu, kad būtų tinkama sprendimų prieimimo procedūra ir kad būtų galima siekti pažangos ir rinkos dalyviai žinotų, uh, kokia yra situacija, kas yra atsakingas ir kokia pasiekta pažanga. Ir grįžtu prie to, ką sakiau anksčiau. Sudėtingas, kompleksiškas sprendimų prieimimo procesas, vykdomoji sesija ir nauja vykdomoji valdyba, teikianti pasiūlymus ir toliau primant sprendimus reikalinga ir vykdomosios sesijos, ir centrinio e, banko emitento nuomonė ir sprendimas. Taigi viskas priklausys nuo to, kas gaus tą vaidmenį, bet bet kuriuo atveju labai svarbu kad rinkos dalyviai tiksliai žinotų, kas yra atsakingas ir kad sprendimai būtų primami laiku. Šalia to dar norėčiau pabrėžti, kad išvestinių vertybinių popierių rinkos yra iš dalies susijusios su kapitalo rinkomis. Ir aš puikiai suprantu, kad labai svarbus vaidmuo tenka ir centriniams bankams emitentams, kur kalba eina apie politikos klausimus. JAV, pavyzdžiui, kaip žinia, yra uh, FED, FED ir CFTC bendradarbiauja ir šalia to dar yra labai svarbu sukaupti tinkamą patirtį. Pavyzdžiui, Emiras, matome, tas pirmasis bandymas atliekamas dėl CCP, mes galbūt to ir nedarysime, bet labai svarbu atsižvelgti į visas, visą turimą patirtį. Aišku, priežiūrė reguliavimas tai yra skirtingi dalykai, kaip žinia, Ir reikia nepamiršti, kad e, čia svarbi prerogatyva tenka teisėkuros institucijoms. Tai yra demokratijos principas. Berez. Ačiū pirmininkė, atsiprašau. Pavėlavau dėl to, kad vėlavo lėktuvas, neišklausiau pristatymų, bet aš tikriausiai paliesiu tą temą, kur jūs ir prieš tai kalbėjote, pastarasis pasiūlymas dėl šių institucijų, priežiūros institucijų peržiūros ir trečiųjų šalių CCP, apie ką jūs ir kalbėjote, tai tikrai matome, kad priežiūros vaidmuo esmai, esmai, esmos institucija labai išaugo. Yra ir kitų sričių, kur esma gauna naujus įgaliojimus. Ir taip pat kyla ir klausimas dėl to, ar ištekliai ir pajėgumai yra pakankami susitvarkyti su visais uždaviniais. E, taigi, kiek suprantu, taip, jums neramu dėl dėl trečiųjų šalių priežiūros institucijų. Ir ar pakankamai tam turite išteklių ir ką Jūs manote apie komisijos pasiūlymą kalbant apie ES e, perkelimo politiką ir buveinės politika, tai gali būti siejama su tam tikrais kaštais, ar tikrai manote labai svarbu jos ir toliau laikytis. Ir kitas bendresnis klausimas yra numatytas reikalavimas skirti didesnį biudžetą visoms priežiūros institucijoms, visoms trims. Ir viena vertus, breksitas čia kaip ir skatina siekti labiau integruotos finansų priežiūros, bet tai yra didelė našta ir finansams. Tai kaip realistiškai būtų, ima, realistiškai būtų įmanoma skirti tuos finansus, ar jūs sugebėsite, priežiūros institucijos sugebės įgyvendinti visus tuos numatytus uždavinius su turimais ištekliais. Ir dar norėčiau pono Endrija, Europos banko institucijos pirmininko, paklausti apie tvarius finansus. Tai yra labai uh, svarbus politinis klausimas ir komisijos e, aukšto lygio ekspertų grupė dėl tvarių finansų reikalauja, kad būtų skiriamos subsidijos žaliems finansams. Ar jūs pritarėte tam, ar jūs manote, kad reikalinga, reikalingi tie žali finansai ir FISMAS generalinio direktorato nuomonė, ar jūs pritarėte kur, kur konferencijoje buvo pasakyta, kad reikia baudžiamosiomis priemonėmis pasinaudoti, kad būtų atgrasoma nuo investicijų į iškastinį kūrą. Dėkoju. Prašau. Pirmiausia, dėl to, ar reiktų žengti tolesnį žingsnį dėl tiesioginės priežiūros link ir ar būtų įmanoma tą padaryti, kokiu išteklių reikės. Tai bendrai kalbant, man atrodo, situacija dėl išteklių, bent jau tokie orientyrai, kuriuos dabar matome komisijos pasiūlyme, atrodytų minimalus bent jau tam žingsniui žengti. Bet aišku, tai yra žingsnis teisinga linkme, kalbant apie pačius išteklius, kai jie yra skaičiuojami ir nurodomi pasiūlyme. Ir bendrai kalbant, ar mums kaip organizacijai pavyks žengti tokį žingsnį, tai aš norėčiau dar čia grįžti prie to, ką pradėjome 11 metais. Aš manau, kad tuo metu panašus galbūt požiūris būtų išsakomas dėl to, kad esma galėtų atkurti kredito reitingo agentūras, repozitoriumus ir panašiai. Aš manau, mes tą galime padaryti, mes įrodėme, kad galime tą padaryti ir sukaupti patirties dėl kredito reitingo priež, agentūrų priežiūros. Tačiau tai nereiškia, kad tai yra identiška. Aš suprantu, kad yra čia nemažai skirtumų tarp, pavyzdžiui, CCP priežiūros ir kredito reitingų agentūrų priežiūros. Kita vertus, e, tai rodo, kad įmanoma tą padaryti ir yra ir reguliavimo sistemos kitos dalys su S susijusios su priežiūros, priež, bendru priežiūros mechanizmu mechanizmų, kur įmanoma tą padaryti. Taigi aš manau, kad tas, tas yra padaryti. Tai įmanoma padaryti. Toliau kalbant apie vietos politikos ir buveinės politikos pasiūlyme. Esma pastaraisiais metais kalbėjo apie tai, kad reikia grįžti prie globalių kapitalo rinkų, paremti gloga, pasaulinės kapitalo rinkas ir mes daug dirbome su komisija dėl ekvalentiškumo ir uh, ekvalentiškumo pagrindų ir bandėme pasirūpinti, kad pasaulinės rinkos galėtų veikti. Ir aš manau, kad pasiūlymo stiprioji pusė yra ta, kad abu variantai yra įmanomi, abi, abu variantai yra siūlomi. Tai reiškia įmanomas ir ekvalentiškumas ir šalia to dar yra padidintos priežiūros teisės ir įgaliojimai ir taip pat yra buveinės politika. Taigi aš manau, tai, kad siūlome abu variantai, yra teisinga politika, nes kol kas mes nežinome, kaip vyks tas bendradarbiavimas ir kokios bus tolesnės dėrybos su Junktinė karalystė. Pavyzdžiui, vienas elementas, kurį reikia labai aiškiai įvardinti, tai yra prieiga prie prižiūrimų institucijų už ES ribų. Nes reikalinga prižiūrėti instituciją už ES tinkamai, kad būtų galima pasikliauti tam tikrų modelių, kai infrastruktūra lieka už ES ribų, bet ji ES yra labai svarbi. Ačiū. Werner Langen. Very, very, very I mean... Labai trumpai. ESS e, peržiūra ir darbas užtikrinant tvarų finansavimą E, niekaip neįtakoja komisijos darbą šioje srityje. Apskritai gerai, kad ir EBA ir EASA telkia dėmesį šitoje srityje, tačiau e, šiek tiek skeptiškiau žiūrėčiau, kai kalbama apie rizikos vertim, vertinimo pakeitimą e, finansinių institucijų atžvilgių. Mes žinome, kad E, turime laikytis e, rizikos neutralumo principo ir mes čia esame pasirengę prisidėti. Dabar ponas Langė paklaus. Turiu vieną klausimą visiems trims pirmininkams. Ir tai yra pavyzdys iš darbo su AJOPA. Per daugelį metų e, aš turiu tokią patirtį. Jūs jau daug metų užima šitos postus ir jūs tarytum ar linkstate imti, e, imtis vieno e, vyraujančio klausimo ir e, jį susijęti su kitais klausimais, nors parlamentas jų dar nagrinėja. Tai yra demokratinė spraga. E, aš e, manau, kad mes turėtume kiek įmanoma tą spragą sumažinti ir tai aktualu visų, visur. E, komisija pateikė pirmosius pasiūlymus dėl priežiūros ir dėl dviejų, trijų, trijų suinteresuotos grupės sudarimo. Uh, Aš manau, kad to nepakanka ir aš todėl manau, kad kontrolės mechanizmas trečio lygio e, veiklai yra nepakankamas ir jį reikia pagerinti. Norėčiau pateikti pavyzdžių iš e, pono Bernardino srities į OPA. Ar EOPA. E, nors bendr teisėkurininkas nenuspėjo dėl antro ligmens priemonių, pavyzdžiui, IDD, EOPA e, imasi savo iniciatyvas ir e, e, sąmoningai, kur, kur teisė, teisė kūrininkas sąmoningai nereglamentavo tos ryties ir Europa jau anksčiau iškeldavo klausimų dėl trečio ligmens priemonių. Pavyzdžiui, paskutinė priemonė, paskutinis klausimas dėl E, draudimo įmonės e, vidinio darbuotojų e, atlyginimo, nors šitas klausimas buvo išimtas iš pirmo lygmens priemonių. Taigi, nuo 2000, e, tai e, šitos institucijos ėmėsi savo iniciatyvą e, tam tikrų priemonių, o teisėkuros įstatymdėvio kompetencijos buvo apeitos. Noriu užduoti klausimą jums abiems, kaip jūs vertinate kontrolės galimybės trečio lygmens priemonių atžvilgių. Ponas Bernardino. Dėkuoju ponui Lange Žinoma, žinome e, apie šitą seną problemą, apie trečio lygį reguliavimą ir gairių problemą. Mes galvojame, kad tas darbas, kurį atliekame su gairėmis, remiasi dabartiniais teisės aktais ir konkrečiai, kalbant apie draudimo paskirstimo direktyvą, mes galvojame, kad mes vienodai interpretuojame pirmąjį lygį ir tos gairės, kurias mes pasiūlyme ir, ir siūlyme taip pat ir komisijai, e, leidžia e, suprasti taip, kad komisija gali tapti potencialiu interesų konfliktų šaltiniu. E, mes e, sakome, kad įmonės turi skaidriai valdyti potencialius interesų konfliktus, e, kad galima būtų apsaugoti vartotojus. Manytume, kad tai atitinka e, draudimo paskirsimo direktyvą ir nemanome, kad tai išeina už direktyvos taikymo srities. Apskritai, kalbant apie gairių kontrolės procesą, tai dalis mūsų pačių atskaitomybės. Mes visada esam pasiruošę atvykti į parlamentą ir e, aptarti jūs, e, su jumis įvairias situacijas. Dėl mūsų darbo, dėl to, ką mes darome, aš tvirtai tikiu, kad tos gairės yra labai svarbus elementas užtikrinantis priežiūros nuoseklumo. Patikėkite, e, ne, ne tai, kad mes esame parengę gairių, sukelia problemą. Jeigu jų nebūtų, turėtume visą įvairovę atskirų nacionalinių gairių taikytinų nenuosekliai. Tai prisidėtų prie vidaus rinkos e, nenuoseklumo. Toliau, dėl tų gairių priežiūros ar kontrolės aš e, visada atvirai tai žiūriu, žinoma, nesikišant į mūsų kompetenciją priežiūros srityje. Aš manau, kad tos gairės yra gera sąranga siekti tinkamos pusiausviros. Žinau, kad galima kelti komisijai klausimą, ar mes neperžengėme savo įgaliojimų. Tokiu atveju aš tai sakyčiau, kad geriau reikia subalansuoti uh, suinteresuotųjų subjektų e, grupių sudėtį. Reikia geresnės, geresnio santykio tarp e, pramonės ir vartotojų atstovavimo. Kitas dalykas, galbūt galima numatyti kažkokią e, apskundimo instituciją, egzistuoja apeliacijos teismas, kaip žinote, kuris žiūri, ar mes tinkamai įgyvendiname uh, atitinkamas te, teisės nuostatas pagal savo įgaliojimus. Aš manau, kad vis tik gairės yra fundamentaliai svarbios užtikrinant priežiūros nuoseklumą. Dėkui. E, labai svarbi problema. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad e, visada galite išsikviesti mus čia, paaiš, kad paaiškintume, ką mes darome. E, Čia keletą dalykų reikia paminėti. Visų pirma, mes labai aiškiai ir e, specialiai e, savo darbą apribojame pirmuoju lygiu. Tai geriausiai apsaugo mus nuo įvairiopų rizikų. E, tikrai Norėčiau, kad mano kabinete būtų skaitliukas ir jis aiškiai praeitų, kiek kartų savo personalui esu minėjęs ar kad būtinai reikia laikytis pirmojo lygmens. Visada būtina, žinoma, kontroliuoti, ar atitinkamos institucijos, tokias kaip esma, e, veikia tik tai pirmojo lygio rėmose. E, žinoma, e, būtina priimti ir pripažinti dabartinę institucinę sąrangą, tačiau galbūt mes turėtume pabandyti geriau suvokti jūsų būkštavimus. E, kitas dalykas reikia dar e, pabrėžti, kad e, savo darbę mes atsižvelgtume į visus tris lygius. Su valdžios institucijomis mes galime dirbti, aišku, atsižvelgdami į visus tris lygius ir gairių, ir klausimų atsakymų atžvilgių mes turime atsižvelgti į E, įvairaus lygio valdymo institucijų poreikius, kurios e, prašo tam tikrų gairių. E, kažkuria prasme, žinoma, mes turime geriau koordinuoti tai, kas daroma pirmam, antram ar trečiam lygiai. Čia galbūt tarpusavio pareigų mes nesame aiškiai pasiskirsti, bet jokiais būdais nesiekime daugiau galių, negu kad turime. Mes tiesiog stengiamės kiek galima geriau įgyvendinti jūsų priimtus teisės aktus. E, e, keletą žodžių apie, apie pavyzdžius. E, pastaruoju metu pradėjome renkti gairės dėl IT rizikos. Valdžios institucijos pastaruoju metu labai daug kalba apie kibernetinę riziką, taigi šią prasme mes labai e, aiškiai reaguojame į tai, ko iš mūsų prašo valdžios institucijos. Dėkui permanšberės. Paskutinė, bet ne pagal svarbą. Klausimas kiekvienam iš jūsų. Pone Major. Jūsų bendradarbiavimo su Centriniu banku dėl CCP. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl 22 straipsnio peržiūros, kalbant apie Centrinio banko nuostatus. Ar jūs manote, kad tinkamai yra paskirstyti naujai galiojimai susijęs su CCP. Pone Andrėja, kalbant apie CRR peržiūrą, kapitalo reikalavimų peržiūrą, tas klausimas e, yra čia labai svarbus ir Europos parlamente, ypatingai 7-8 straipsnis, kur kalba eina apie likvidumo išlygą ir kiek reikšmės jūs skiriate šiems dviems straipsniams, septintam ir aštuntajam, nes kalbam, kalba eina apie kapitalo rinkas, kurios turi transnacionalinių pajėgumų. Ponui Bernardino klausimas. Aš gavau informacijos apie draudimo įmonių praktiką, įmonių, kurios veikia Gibraltare Jūs kalbėjote apie Rumaniją ir Bulgur, Bulgariją, labai Jums dėkoju už tai, nes man irgi čia buvo kilę klausimų, bet kalbant apie Gibraltarą, panašu, kad ten veikia tam tikras autonomiškumas. Ir kaip ir Londonas jų neįtakoja ir Gibraltaras išduoda tam tikras licenzijas ir galiausiai atsiranda dempingas. Ir ką jūs ketinate daryti šioje srityje? Ir dar vienas klausimas jums. Uh, nes toks trumpas, nes laiko neturime daug. Jūs sukūrite daug e, BEPS priemonių. Norėčiau. BEPS priemonių. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, čia išduodant, iš, išleidžiant e, kapitalą ir panašiai, ar jūs tikrai rimtai manote, kad jeigu, jeigu norime apginti socialinį Europos modelį, mes galime uh, bandy, bandant apsaugoti pensininkus, tarkime, mes turime numatyti čia atitinkamą sistemą jiems skirtą. The, on the liquidity waivers, of course, we, I, I... Dėl e, likvidumo išlygo aš neturiu oficialios pozicijos, negaliu išsakyti savo požiūrio. E, manau, kad per, krizėje, per krizę um, kompetentingos institucijos pritaukė labai daug uh, priemonių, kurios uh, segmentavo uh, likvidumo srautus. Mes turime pasiūsti signalą, kad uh, tarp valstybinė bankininkystė yra labai mm, pageidautina ir likvidumo valdymas yra pagrindinis aspektas. Mes turėtume bankams leisti daugiau e, užtikrinti likvidumą e, ir priimti bendrus sprendimus dėl kapitalo ir likvidumo. Tad šita diskusija labai svarbi ir e, tai buvo labai svarbus elementas atstatant bendrosios rinkos integraciją. Aš labai trumpai norėčiau sakyti šitos klausimus. Pirmiausia, dėl Gibraltaro. E, tai šitą klausimą mes visada stebėjome, nes e, Gibraltaras yra dalis bendrosios rinkos ir e, jie taip pat taiko mokumas 2 reglamentą ir ten yra labai daug įmonių, kurios dirba tarp valstybinių mastų. Mes labai intensyviai dirbome su jais ir dėja kai kurios platformos, kurias aš minėjau, buvo, kai kalbėjau apie tarpvalstybinės situacijas, tai tikrai buvo Gibraltaro įmonės ir mums reikėjo smarkiai įsikišti ir dirbti e, tarp E, jų ir priežiūros institucijų. Taigi mes labai, labai gerai bendradarbiavame su Gibralto priežiūros institucija, stengiamės užtikrinti, kad ten būtų įgyvendinti ES teisės aktai. Patikėkite, mes tam skiriame labai daug laiko, ypač paskutinį mėnesį. Galiausiai dėl PEPS. Uh, E, dėl TAP priemonės, aš manau, kad mes turėsime kitų galimybių pakalbėti apie šitą priemonę su parlamentu. Trumpai, dėl e, kaupimo e, tikrai sutinku su jumis. Manau, kad PEP turi būti ilgalaikė, ilgalaikis taupimo produktas ir aš manau, kad žiūrint iš visuomenės perspektyvų mes neturėtume suteikti galimybę žmonėms pasirinkti ir uh, m, E, pas, pasinaudoti bet kokią dalimi savo pinigų e, iš anksto. Aš manau, kad galiausiai tai bus galimybė, kurią e, pasinaudos visi piliečiai ir aš manau, kad tai yra viešosios politikos argumentas. Mes turime bent jau užtikrinti, kad didelė dalis sukaupto kapitalo būtų išmokama arba anuiteto pagrindu, arba E, per kitas vertės metams bėgant. Tikrai negalima leisti, kad tai būtų išsimta kaip e, kapitalas vienu įpu. Dabar dėl 2.2 pasiūlymo ir centrinio banko e, vaidmens. Iš emitento bankas. bankas banko. Na, jau turime dabartinį atvejį pagal dabartinę, dabartinį model, modelį ir žinome, kad e, ir centriniai bankai e, yra atstovu, atstovaujami šiame modelyje. Tuo pat metu 22 statuto straipsnis e, man pasirodė keistas, nes yra aišku, kas at, turi būti aišku, kas atsakinga šioje sistemoje, turi būti tinkamai paskirstytos atsakomybės. Man rūpesti kelia 22 straipsnio tekstas, nes tada e, pradedi atlikti reguliavimo funkciją, kuri konkuruoja su komisijos tarybos ir jūsų bei esmos reguliavimo funkcija. Tad kyla klausimas, kokios yra reguliavimo funkcijos, kaip pasikeičia e, šitas statutas palyginus su emiro, emir e, funkcijomis. Ir reikia nustatyti atsakingus vaidmenis. Aš manau, kad jūs neturite konkuruojančios reguliavimo sistemos, nors aš visiškai tikiu, kad e, pagal dabartinį savo bendradarbiavimo modelį mes galime ją iškristalizuoti, tačiau tuo pat metu šitas tekstas turi būti tinkamas ir ilgalaikėje perspektyvoje, ypač ir taip pat, kai keičiasi asmenybės ir įvairios valdžios institucijos. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad bet koks 22 straipsnio pakeitimas e, nesikirstų su emir reikalavimais ir be to reikia pokyčių yra 2.2 emir e, reikalavimuose, nes egzistuoja papildomi reguliavimo reikalavimai, kuriuos numato centriniai bankai ir jie yra taikomi tik trečios šalies įmonėms, o ne ES. Ačiū. Labai ačiū. Tai buvo labai įdomus klausimai ir mes toliau tikimės E, gerai bendradarbiauti ir palaikyti artimus ryšius per būsimą teisėkūros e, procedūrą, peržiūrint ESA ir CCP ir kitas priemonės. Labai ačiū. E, baigiame šį posėdį ir dabar perduosiu pirmininkavimą mūsų vicepirmininkui Markusui. Ja, ich komme dann nachher. Ja. So, dear colleagues, uh, as we are running out of... Gerbiami kolegos, laikas bėga, taigi iš karto ir tęsėme. Pirmininko pranešimai. Atviras koordinatorių sustikimas su aukšto lygio darbo uh, ekspertų grupe dėl uh, sus, E, tvarių finansų. Mūsų nariams reikia pranešti, kad šitas e, sustikimas su Kristijanu Timan e, vyks rytoj pusę dviejų. Prašau visus išeiti tyliai. Taigi, susitikimas bus viešas. Aš čia pastabą išsakiau tiem, kurie manęs neklausote. Išeikite, tačiau nesikalbėkite. E, toliau, e, nuomonių pasikeitimas nacionaliniais parlamentais. Norime pranešti, kad nacionalinių parlamento atstovai rytoj atvyks į Ekon komitetą po pietų nuo 3 valandos iki pusės 5 ir, ir prieš balsavimą komitete. E, E, dėl antrojo INI pranešimo apie semestrą ir aptars su jums struktūrinės reformas ir e, fiskalinę situaciją. E, po, to šito, po šito posėdžio vyks kitas nuomonių pasikeitimas pusė penkių dėl bendros įmonių mokesčių bazės pasiūlymo ir taip pat pasiūlymo dėl konsoliduotos įmonių mokesčių bazės. Kadangi nuomonių daug ir jas išsakė nacionaliniai parlamentai, šitas komitetas norėtų aptarti kartu su nacionaliniu parlamento atstovais galimybės ir e, šios reformos iššūkius, tarp jų ir e, skaitmeninės ekonomikos apmokesnimą. Taip pat e, mes turime koordinatorių rekomendacijas ir sprendimus. Jie posėdžiavo Strasbūrė spalio 5 pranešimai. Visų pirma, reglamentas keičiantis tris esą reglamentus, toliau dvi ir e, toliau pokyčiai, sektorinių reglamentų šeši pakeitimai. Antra e, direktyva keičianti dvi e, sektorinės direktyvas MIFAT ir mokumas tu. Ir po to reglamentas keičiantis SRB reglamentą EPP ir socialdemokratai yra bendra pirmininkai. Toliau e, Europos semestras dėl ekonominės politikos koordinavimo 2016 metai AGS ir Europos semestras dėl ekonominės politikos koordinavimo skirta socialdemokratams. Santykiai tarp ES ir trečiųjų šalių susijęs su finansinėmis paslu, finansų paslaugų reglamentu ir priežiūra EPP ir toliau e, tvarūs finansai e, skiriami žaliesiems. Toliau nuomonės konkurencingumo užtikrinimas oro e, transporto srityje Aldė, e, taip pat sunkia svorių transporto e, priemonių naudojimo, naudojimas, jų apmokestinimas skiriamas biurui. Devintas klausimas irgi skiriamas biurui. 2016 metų biudžeto patvirtinimas biuras, 2016 metų biuras E, patvirtinęs biuras, toliau 2016 metų e, esmos e, biudžeto patvirtinęs biuras ir taip pat EKR perima 13 klausimą. Toliau, dėl ekon kalendorio koordinatoriai nusprendė pakeisti preliminarų posėdžių kalendorių ir mes vėliau pranešime šitą informaciją. E, toliau koordinatoriams sutarė e, prašyti eilinių posėdžių iki meto, metų pabaigos, konkrečiai e, lapkričio 23, lapkričio 27 po pietų, lapri, gruodžio 4 vėlai vakare nuo 7 iki pusės 9. Tačiau tai ne Strasbūro sesija ir gruodžio 7 ryte. Ekon delegacija 2016 metais koordinatoriai nusprendė organizuoti tokius delegacijos vizitus 18 metais. E, visų pirma, e, vizitas į ECB, pirmąjį ketvirtį, o antrą ketvirtį į Bazelį. Ir E e IAIS, tai yra Taptutinė draudimo priežiūrėtojų asociacija, toliau Prancūzija pirmas pusmetis, e, dar neaišku kur, Italija antras pusmetis, Vašingtonas Liepos 15-20, Kinija rugsėjo 17-21 ir Balis IMF tarptaut, TVF metinis sustikimas spalio 10-14 dienomis. tai nevyks Vašingtone. Taigi dabar dėl e, misijų už ES koordinatoriai e, sutarė prašyti dar vienos ar dviejų papildomų vietų misijai. Toliau ekon viešieji e, e, klausimai. E, Šis sąrašas numatytas 2018 metams e, e, Europos pinigų ekonominės sąjungos ateitis, toliau ESA ir SRB peržiūra, EMIR e, santykiai tarp ES ir trečiųjų šalių susijusių su finansinių paslaugų reglamentu ir priežiūra, toliau neteisingas finansinių produktų pardavimas ir apmokesnimas. SKAB narių paskirimas, koordinatoriai susidarė trijų valdybos narių pavardės, kurias paskirs EP, bus paskeltos ir dėl jų bus balsuojama visame komitete artimoje ateityje, siekant rasti e, reikiamą laiką, tinkamą laiką klausimams, e, po, po kurio bus balsuojama, ESGAB e pirmininkas bus kandidatas, toliau trišalės dėrybos, pirmasis bus septynasis, e, septyniosios tai šalės dėrybos dėl penktosios e, e, kovos su pinigų plovimu direktyvos vyko Strasbūrė spalio 3, buvo aptarta nusavybės registrai ir politika. Pepsai, taip pat auksinės vizos ir pasportai, aukš, aukštos rizikos trečiųjų šalių kriterijai, virš nacionalinės rizikos įvertinimas. E, E, kiti registrai, apskaitos registras žemės, e, gyvybės draudimo registras auditai, finansinių, e, finansin, finansinių finansinės žvalgybos grupių galios, komisijos atskaitomybės varygojimai ir pervežimo perėmimo laikotarpio datos. Taip pat buvo E, aptartas kompromisinis e, paketas, e, kurį pateikė Estijos rinkaujančioje valstybė, kitos trišalės dėrybos numatytos Strasbūrė lapkričio 14. Pirmos ir antros trišalės dėrybos dėl CRR2, FRS 9 ir e, dideli perinimo laikotarpio me, mechanizmai ir, ir perinimo laikotarpio mechanizmai. E, Mm, vyko trišalės dėrybos e, rugsėjo 28 ir spalio 5. E, buvo susitarta dėl pernų laikotarpio mechanizmo, tačiau buvo skirtingų nuomonių ir e, mm, pas, parlamentas pasiūlė galimą kompromisą, kurį atmetė taryba. Ir kitas, kitos trišalės dėrybos numatytos spalio 25. Ir dabar periname prie septinto darbo atvarkės klausimo. Tai yra mm, Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Ir noriu sutikti žodį Liudek Niedermaja, kuris pakeitė uh, poną Karlpals. For... Pirmininkė Liudekas norėtų atsiprašyti už tai, kad neatvyko šiandieną ir paprašė, kad aš pristatyčiau jo nuomonės projektą. Remiantis Liudeko tyrimais atliktais ir apsilank, apsilankius um, investicijų bankė Luksemburgė, jis norėtų pabrėžti, kad investicijų bankas tikrai prisidėjo atnaujinant investicijų veiklą ES po krizės, tačiau jis mano, kad atėjo laikas dabar atidžiai investicijų, investicijų banko veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas papildomumas kad būtų vaidinamas ne tik anticikliškas vaidmuo, investicijų banko kitas svarbus prioritetas yra susitelkti ties rinkos nesėkmių sritimis ir įvertinti aukštesnės rizikos sritis ir taip pat užtikrinti pakankamus finansus tam, kad nebūtų sumenkintas privatus sektorius. Taip pat Liudekas norėtų pabrėžti, kad labai svarbu, reiktų, įver... reik... labai svarbu įvertinti breksito poveikį įvertinant įvairius scenarius, nes panašu, kad tai turės blogą arba dar blogesnį poveikį banko veiklai. Ir toliau pranešėjas taip pat kreipėsi į komisiją, kad būtų vertinti kaštai ir veiksmingumas, kalbant apie nedidelius įgaliojimus, kurie skiriami investicijų bankui ir įvertinant administracinius kaštus, nes tai gali turėti įtakos, neigiamos įtakos rink, e, kainų konkurencingumui investicijų bankė. Taip pat Liudekas mano, kad bankas turėtų prieš vykdant išorės veiklą sutelkti savo veiklą ties didžiausio prioriteto sritimis Europos Sąjungoje, nes čia yra didžiulis potencialas investicijų bankui pagerinti ekonominę padėtį Ukrainoje, kuris susiduria su nestabilumu dėl vykstančio ginkluoto konflikto su Rusijos karinėmis pajėgomis. Toliau pranešėjas nu, tikisi jūsų pastabų ir pakeitimų siekiant pagerinti pranešimo kokybę. Ačiū. Ačiū, ponė Balts. Dabar šešėliniai pranešėjai pasakys socialdemokratų vardu. Ramon Hureigi, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Niedermayeriui, kuris yra pranešėjas. Mes manome, kad jo pranešimas padeda puikų pagrindą ekonomikos reikalų komitetui solidžiai prisidėti prie šio darbo ir aš norėčiau tris pastabas išsakyti. šios pastabas, šios pastabos atspindės ir mano frakcijos vardu pateiktuose pakeitimuose. Pirmiausia, dėl pačios situacijos susijusios su ekonominiu ciklu ir investicijų banko vaidmen, vaidmeniu. Aš manau, kad turime atsižvelgti į tai, kad kalbant apie investicijų gražą, investicijų bankas suvaidino svarbu vaidmenį ir aš nemanau, kad galime riboti tai tik tai apsiriboti tik tai trečių ir ketvirtų pranešimo e, punktų, nes kalbama apie anticiklinį vaidmenį, tačiau nemanau, kad toks banko vaidmo jau baigėsi. Nenorint e, išsiplėsti, bet vis tiek ES biudžetas yra nedidelis ir neturime didelių makroekonominių pajėgumų, taip pat nėra euro biudžeto ir taip pat yra investicinės spragos, investicinis atotrukis tarp to, kas buvo prieš krizę ir dabar. Taigi investicijų bankas turi įgyvendinti tikrai lankščius ir ambicingus veik, veiksmingus projektus. Ir taip pat savo pranešime ponas Niedermayer kalba apie tai, kad reikia pagerinti investicijų banko ir valstybių narių bendradarbiavimą įgyvendinant Junkerio planą. Tai aš manau, kad būtent dėl to mums ir reikia reikalauti, kad investicijų bankas būtų vis dar investicinė priemonė, nes mums to trūksta ES struktūroje. Kita mano pastaba apie Brexitą. Pranešėjas kalba apie tai, kad reikia plačiau kalbėti apie Brexito poveikį investicijų bankui ir galbūt ekonomikos reikalų nuomonėje būtų galima konkrečiau apie tai kalbėti. Uh, galbūt galėtumėme išdėstyti, kaip mes tvarkysime su breksito poveikiu investicijų bankui, kas atsitiks, kai išstos Junktinė karalystė. Gal reiktų mums um, labiau panalizuoti įvairias galimybes, pavyzdžiui, tos Junktinės karalystės akcijos, jas galėtų įsigyti kitos šalis, kad nebūtų prarastas kapitalas, galbūt galėtumėme numatyti kokią tai kitokią procedūrą, bet mums iš tiesų reikia keliais sakiniais užsiminti apie tai. Būtent, kad mums tikrai reikia pateikti daugiau informacijos apie tai, kokį esame numatę modelį, kad kompensuotumėme tą prarastą britų kapitalą. Toliau septintas punktas, kur kalbama apie išorės veiksmų reikšmę, aš visiškai pritariu pranešėjui. Investicijų bankas ne vien tik tai vaid, turi vaidinti vaidmenį rytuose, jūs minėjote Ukrainą, aš manau, kad artimieji rytai Afrika, viduržėmio jūros regionas yra ypatingai svarbus mums geopolitinė prasme ir dėl to, man atrodo, būtų prasminga įtraukti konkrečią nuorodą į investicijų banko įsipareigojimus uh, tų regionų atžvilgių. Ir aš netgi norėčiau pasakyti, kad Latino Amerika irgi yra labai svarbi ir svarbu, kad investicijų bankas būtų matomas ir tenais, kad vykdytų atitinkamą veiklą ir tame žemynė. Ir čia reikia daryti nuorodą taip pat ir rytų viduržėmio jūros regioną ir Afriką. Mes siūlysime pakeitimus ir kalbėsime su pranešėju, kad būtų galima parengti pranešimą, kuris susilauktų ko galima didesnio pritarimo. Ačiū EKR frakcijos vardu. Ashley Fox, jo nematau, liberalų vardu. Peter? Ne? Trimoza, šešėlinis panešėjas? Ne, tuomet Molis Kotkato iš žaliųjų frakcijos, prašau. Labai apmaudu, kad e, nėra kolegų iš EKR frakcijos, kad būtų galima pakalbėti apie breksito poveikį investicijų bankui. Na, jie nedalyvavo, kai aptarnėjome rezoliuciją praeitą savaitę, taipogi, ką padarysi. Aš Aš esu europietė politikė, nesu visiškai užgulta to breksito. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo da, atliktą darbą. Investicijų bankas yra svarbi priemonė, kuri gali skirti investicijas gerinant mūsų visuomenę ir labai svarbu, kad mes pasinaudotume šią galimybę komitete, paskatintumėme investicijų banką investuoti tose srityse, kurios būtų naudingiausios ES piliečiams. Čiugu, kad mes sutarėme jau iš anksto dėl daugelio dalykų, kuriuos pabrėžė pranešėja savo pranešime. Norėčiau pabrėžti, kad pranešime taip pat pripažįstama ir tai, kad investicijų bankas labai svarbus sprendžiant rinkų problemas. Taip pat e, turi būti investuojama į projektus, kurie turėtų konkrečiai būti naudingi piliečiams, kur, kad pritauktų privačias lėšas. Ir užpildyta būtų dešimties metų nepakankamo viešųjų finansų skirimo spraga. Taip pat labai svarbu, kad banko akcininkai pasirūpintų tuo, kad bankas imtųsi reikiamos rizikos. Ir mes manome, kad pranešimą galima sustiprinti keliose srityse. Sveikiname tai, kad daugiau akcentuojami yra tam tikri dalykai. Investicijų bankas arba EFSI, kaip e, tiekimo papildoma priemonė, turi spręsti tai, kad trūksta investicijų, problema tai, kad trūksta investicijų ir valstybės narės e, turi imtis tos, to uždavinio kartu at, at, at, atkurti pasitikėjimą, investuotojų pasitikėjimą. Uh, Ir taip pat mes nepritarėme tam, kad fiskalinis stabilumas yra iš ankstinės sąlygas siekiant stabilaus ir tvaraus augimo. Tie du dalykai yra tarpusavyje susiję. Kaip matėme, fiskalinis susitraukimas reiškia, kad užšaldomos lėšos arba jų trūksta, per nepakankamai finansuojami projektai, kurie turi daugiklio efektą ir tam tikra prasme yra tik tai supaprastintai vertinamas BVP santykis fiskalinis stimulas paskatintų augimą ir užsuktų tą tinkamą ratą ir investicijų bankas čia suvaidintų katalizatoriaus vaidmenį. Galiausiai bankas nepadarė to, ką jie tvirtina padarė dėl veiksmų klimato kaitos rytyje, nors 25 procentas procentų tikslas pasiektas. To nepakanka. 16 valstybių narių investicijų bankas remia klimato kaitą kaitos projektus, tačiau jos nepasiekė net minimo, minimo, 20 procentų minimumo ir daugiausiai tie projektai buvo orientuoti į stipriausias ekonominės valstybės, tokia bent jau buvo panašu, kad taisyklė. 70 procentų EFSI atsinaujančių energijos šaltinių paramai buvo sutelkta tik vienoje šalyje, Belgijoje. 80 procentų efektyvaus energijos vartojimo EFSI srityje buvo susijęs su Prancūzija, Suomija ir Vokietija. Taigi mes džiaugiamės, kad pasiekta yra pažanga ir tikimės su Liudeku kartu patobulinsime pranešimą pakeitimų būdų. Ačiū. Dėkoju. E, FDD frakcijos vardu turėtų kalbėti Marko Valį. Nematau, taip pat nematau ir kitų frakcijų atstovų, bet Nina Gil prašo žodžio, gal šiek tiek daugiau pakalbės apie Brexit. Dėkoju, pirmininkė, e, norėčiau e, suteikti Jums daugiau informacijos apie Brexit, bet dėja negaliu. Žinoma, Brexitas, kalbant apie EID, yra svarbi problema, kai kalbama apie EIB įsipareigojimus ir prievalės. Reikia užtikrinti, kad e, dabartiniai vykdomi projektai, kuriuos finansuoja EIB, būtų tęsiami. Yra tokių projektų ir mano pačios regione e, reikia užtikrinti jų testinumą. Taip pat e, svarbu, kad EIB turėtų tikrumą dėl Junktinės karalystės e, indėlio į biudžetą. Vadinasi, reikia akcentuoti, kad išorio operacijas, kurias finansuoja EIB, ne vien e, turėtų susitelkti ties e, veiksmais Ukrainoje. E, EIB e, paskolų įgaliojimai e, turėtų būti išplečiami. Aš pati tą siūliau užsienio reikalų komitete. Tai būtų labai e, svarbus žingsnis e, sustiprinant mūsų veiklą pietinėje kaiminystėje ir taip pat kovojant su pagrindinėmis priežastimis, kurios verčia žmonės migruoti. Taip pat e, reikia akcentuoti, kad tokia parama būtų ne tik tai e, šalims, kurios ketina stoti, skirta, bet taip pat ir kaiminėms e, e, pietinėms šalims. Nereikia užmiršti ir Latino Amerikos. EIB visur turi rodyti, rodyti pavyzdį ir neinvestuoti ir neremti projektų ten, kur yra įsikūrę mokesčių rojai. Verčiau turi prisidėti prie tvarių finansų. Mes turime atstovų iš e, Briuselėje įsikūrusių e, institucijų ir suteiksiu žodį joms. E, Dėkuoju, panė pirmininkė, ačiū pranešėjams ir šešiliniams pranešėjams už e, pirmasias nuomonės apie parengtą nuomonės projektą. Visų pirma, aišku, mes pritarėme išsakytoms mintims, kad reikėtų iš naujo e, įvertinti ir sustiprinti EIB paramos e, įtaką ir pasiekmes e, prisidėti prie geresnio projektų atrinkimo. E, mes patys neseniai įvertinome mūsų pačių makroekonominės veiklos efektyvumą, taip pat ir EFSI efektyvumą ir turime pasakyti, kad tas poveikis tiek BVP, tiek kitoms rytims yra gana ženklus. Vien pažvelgus į investicijų planą, jeigu vertintume e, ekonominį poveikį iki 2020 metų, mes matome, kad 0,5 procentų Europos BVP būtų sukurta ir e, apie 700 tūkstančių naujų darbo vietų galėtų atsirasti. Taigi tai tikrai labai ženklus poveikis ekonomikai ir užimtumui. Dėl kitų dalykų, kurie buvo paminėti, Iš tikrųjų, yra svarbu numatyti situaciją po naujosios finansų e, programos prieimimo, e, panalizuoti, e, kokie finansiniai instrumentai bus taikomi. Tam reikia reguliavimo san, sąrangos, kuri būtų palanki finansavimui ateityje. Toliau. Um, E, reikia skatinti geresnį įgyvenimą valstybių narių lygių. E, tai susijęs su Junkerio e, planu, tai pareikalaus geresnių nacionalinių skatinančiųjų bankų, bankais ir taip pat reikia numatyti konsultavimų ir techninės paramos veiklą e, rengiant ir gyveninant projektus. Šiame etape tiek iš mūsų pusės. Dėkoju už jūsų patarimus. E, Pranešėjas veikas abejonės atsižvelgs į tai. E, pakeitimus galima teikti iki 12 spalio, 6 lapkričio mes ketiname svarstyti juos, 21 lapkričio svar, e, balsuosime komitete, o plenarinėme jau kitais metais turbūt. Dabar turėtume eiti prie kito punkto, kurį turėtume aptarti, tai e, valstybių narių konkurencijos institucijoms e, suteikti įgaliojimai. Mes kalbame apie Europos e, tinklų sustiprinimą ir kaip kolego, noriu padėkoti kolegoms iš išėlinės pranešėjams ir šiandieną labai daugelis kol, kolegų susipažinę su mano e, pranešimu ir aš dabar norėčiau susikoncentruoti į pagrindinius kelis dalykus ir tikiuosi, kad šiandieną kolegos e, susipažins su tuo, ko, ko dar e, nežino. Aš labai džiaugiuosi komisijos pasiūlymu. Labai svarbu, kad nacionalinė konkurencingumo tar, tar, kad kad e, Europos konkurencingumas būtų sustiprintas ir e, tarnyba būtų sustiprinta. Ir kaip žinome, kad mes visi pasimokėme iš savo istorijos, kad jeigu galiausiai yra per daug perisotinta rinka, tai tada ne tik piliečiams, bet ir visai bendruomeniai gali būti kenksminga. Todėl mums reikia e, skaidrios ir sąžiningos konkurencingumo struktūros tarp skirtingų rinkos dalyvių. Ir Europos Sąjunga turi reguliuoti E, e, konkurenciją ir e, už tai yra atsakingos konkurencijos tarnybos. Ir visos tarnybos yra nuspėjusios šito, nusibrėžusios nu, siekti šito tikslo, tai yra geresnės ir geriau veikiančios konkurencingos rinkos. Ir labai svarbu nustatyti, kad tos tarnybos laikytųsi vienodų priemonių ir kad e, e, ne tik užtikrintų vienod efektyvų e, konkurencingumą, bet taip pat galėtų užtikrinti ir teisinį tinklumą įmonėms. Europos komisijos pasiūlymas eina reikiamą linkmę, tačiau yra keletas trūkumų, kur reikia, kur reikia kai ką patobulinti. Visų pirma, trečias straipsnis, kur kalbama apie tai, kaip reikia šiame pasiūlyje konkrečiai galima būtų užtikrinti pagrindinės teises. Šiandieną mes e, turime tokią problemą, kad e, tai, ką ES pasiūlė ir e, sako, kad negali būti, dar šiandieną yra tinkamai įgyvendinama, mes turėtume pabrėžti, jog pagrindinės teisės turi, turi, turi būti labai teis, tinkamai už, užtikrintos, tačiau tai nėra numatyti, tai net neturi būti konstatuojamo dalyje. Aš, aš suprantu, kad valstybės narės yra kompetentingos šioje srityje, tačiau manau, kad būtent ES turi turėti neapribotą kompetenciją šioje srityje ir tai turi būti sudėliota taip, kad taptų daug aiškiau, jog Europos e, pagrindinių teisių harta, hartija atlieka labai svarbu vaidmenį netgi konkurencingumo srityje. Todėl aš siūlau, kad kalbant apie konkurencingumo procedūrą, e, e, labai aiškiai aiškiai e, turi būti pavinėtos atitinkamos nuostatos. E, visų pirma, e, tai, kad reikia sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų įsikišimo teisę. Tai yra teisė į sąžiningą teismą, sąžiningą procedūrą, teisę į teisingumą ir taip pat dalyvauti apie ir, ir taip pat e, į informacijos gavimą. Ir čia, čia šiuo atveju Europos pagrindinių teisų teisė, e, teisų hartija ir atlieka pagrindinį vaidmenį. Taip pat e, reikia pakeisti visų pirma ir konstatuojamasias dalis dėl to, kad turbūt komisarė teisingai pasakė, jog visų pirma kyla klausimas, ar šitomis priemonėmis, kurias mes turime, galima pasinaudoti ar ne. Jos turi būti pritaikytos ir automatiškai jos netinka visiems atvejams, todėl aš e, išsakiau pradinės savo mintis, kad e, reikia. E, m, e, galimybę numatyti komisijai įsikišti į rinką, kai to reikia. Taip pat yra labai aišku, kad e, reikia e, nu, nubrėžti labai, labai, nustatyti labai aukštą ribą dėl žalos atlyginimo. E, kaip e, kalbant apie Europos harmonizavimą, kaip, jos, kaip, kaip reikia atsižvelgti į atskirų valstybių narių situaciją. Dabar dėl 11 straipsnio. E, kyla klausimas, ar būtų už, e, užtikrinti, ar, ar būtų naudojamas įsipareigojimas, kad būtų pakeistos prevencinės priemonės. Ir e, ketvirtas punktas, kuris man yra labai svarbus, tai yra prieš paskutinis punktas, jis susijęs su uh, de, dešimties uh, procentų išmokomis ir e, e, baudomis. E, labai svarbu, kad jau šiandieną būtų nustatytos baudos 10 procentų ir tai turi būti vieningas standartas Europos vidaus rinkoje. Ir penktas punktas, kuris man yra labai svarbus, tai yra E, komisijos e, pasiūlymas. E, komisija teisingai pasakė, kad labai svarbu tinkamai nustatyti paskatas, kurios būtų darom, e, daromos te, teisės viršenybės principo pagrindu. E, mes turime taikyti paskatas užtikrindami teisinį tikrumą įmonėms. Aš manau, kad šita pusiausvyra e, mano pranešime atspindėta tinkamai ir džiaugu matyti tai, ką, ką papildė šešėliniai pranešėjai, lapkričio 20 yra pakeitimų pateikimo terminas ir ketvirtą gruodžio mes balsuosime komitete. Ačiū. Yes, for... Koja Andrės, dabar šiandien pranešėjai, socialdemokratų vartų Tibor Sanė, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė. Stipri veiksminga konkurencijos politika ES visuomet buvo kertinis Europinio projekto akmuo. ES konkurencijos politika yra esminė priemonė siekiant, kad vidaus rinka tinkamai veiktų ES. Parlamentas sausio mėnesį aiškiai didelę balsų daugumą, kur, kai buvo atvirtinama metinė konkurencijos ataskaita, parodė, kad norime sustiprinti konkurencijos institucijas, pasinaudodami visomis bendradarbiavimo galimybėmis. Pirmiausia, socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau padėkoti už projektą ir ypatingai norėčiau padėkoti pranešėjui. Dabar norėčiau pabrėžti šešis klausimus. Tai nėra baigtinis sąrašas. Siūlysime pakeitimus ir kitais klausimais, bet čia norėčiau susitelktis tais šešiais klausimais. Labai trumpai. Pirmiausia, kaip jau buvo pasakyta diskusijose Liepos mėnesį, mums nepriklausomumas yra esminis dalykas. Visų pirmiausia turime aiškiai parodyti, kad nacionalinių konkurencijos institucijų lyderių nepriklausomumas turi būti užtikrinamas visose valstybėse narėse, ne tik bandant e, apsaugoti lyderius nuo politinio kišimosi, bet ir kad būtų grindž... viskas pagrįsta jau, polit... jau įgūdžiais ir nebūtų politiniais motyvais skiriami tokie lyderiai. Taigi tik tokiu būdu galėsime užtikrinti nepriklausomą sprendimų priimimo procedūrą. Taip pat labai svarbu, kad prieinamumas būtų užtikrinamas. Aštuntame straipsnėje naudojamas terminas mums nėra primtinas. Kai kurios įmonės, nenorėdamos bendradarbiauti su konkurencijos institucijomis, naudojasi tuo kaip priedunga ir nenori, kad būtų atskleidžiama e, tarnyba informacija. Taip pat mes manome, kad nacionalinių konkurencijos institucijų darbas turi būti paskatintas konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Tokių agentūrų finansavimas turi būti užtikrinamas, turime geros praktikos pavyzdžių kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau turime aiškiai tai įvardinti. Ir ketvirtas dalykas, mes esame įsitikinę, kad reikia viską skaičiuoti pasaulinės apyvartos prasme, o ne relatyvios apyvartos prasme. Penktas dalykas, kai mes kalbame apie informatorius, socialdemokratų frakcija mano, kad reiktų naudotis visomis priemonėmis jiems apsaugoti, tačiau neturime pamiršti, kad informatorius negali būti finansos, finan, finansinis naudos gavėjas, nes tai prieštrauja pačiai idėjai. Kitas dalykas - daugiau skaidrumo reikia, žurnalistai, piliečiai turi gauti prieigą prie atitinkamos informacijos, mes turime pasirūpinti, kad Europos parlamentas gautų ir galėtų aptarti kiekvienos nacionalinės konkurencijos tarnybos metinę ataskaitą. Ir galiausiai, pirmininkė, norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjų už pranešimo projektą ir aš esu įsitikinęs, kad mes turėsime, tikrai galėsime puikiai ir toliau dirbti su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ir tokiu būdu mes pasieksime reikiamų kompromisų. Ir galutinis pranešimo projektas bus net geresnis ir geriau tarnaus įmonių ir piliečių labui. Dėkoju. Ačiū, Tibor. Toliau EKR frakcijos vardu ponas Tabatį. IKR e hat den Kommissionsentwurf positiv aufgenommen. Ačiū, ponė pirmininkė. Pozityviai vertinant komisijos pasiūlymą, reikia paminėti, kad da, Mes turime mm, gerbti skirtumus tarp valstybių narių ir mes turime e, tinkamai palaikyti e, subsidiarumo e, principą. Jūs labai gerai išanalizavote pranešėjo Švabo pateiktus pakeitimus ir aš norėčiau keletą pavyzdžių pateikti. EKR mano, kad e, pranešėjas e, netinkamai suprato harmonizavimą kai kuriuose srityse. Pavyzdžiui, e, pasitikėjimo santykis tarp, tarp mandato įgaliojimų turėtojo ir įmonės. Aš manau, kad mums nepakankam, kad nepakankamai suprantama šitą nuostatą. Mes manome, kad šitas pakeitimas mums netinka, kritiškai jį žiūrime. Taip pat kai kurie pakeitimai uh, gali būti labai vairiai interpretuojami. Jeigu uh, baudos dėl kartelio yra orientuotos į apyvartą, o nėra numatyta kažkokia konkreti suma, tai įdomu, ką tai reiškia. Mes kalbame apie didelę galbūt įmonę ir kokią įtaką ta bauda gali joms padaryti. Ir taip pat, ka, kas pasikeis reguliavimo arbitražo srityje. Taip pat e, pranešėjas kalba apie a, e, a, e, baudų taikymą smulkiam ir vidiniam verslui, a, apribo, apsiribojus konkrečių produktų portfelių. Ir Gal, galbūt e, tada smulkios įmonės e, pradingsta arba galbūt, gal, galbūt jos yra fiktyvios ir mes e, nemanome, kad tos įmonės yra kad ta priemonė yra tinkama. Mes turime aptarti, ar portfelio dydis yra tinkamas kriterijus įvertinti rinkos santykius tarp šių įmonių. Bendrai paėmus, EKR E, reikalauja, kad e, reiktų atsižvelgti valstybių narių nacionalinius skirtumus, e, nes jeigu viskas bus harmonizuota, tai ga, tada padidės nacionalinių tarnybų kaštai ir tada visą pasiūlymą vadovų taryba atmes. EKR mano, kad reikia atsisakyti bereikalinko harmonizavimo. Ir e, mes patys e, dar e, pateiksime savo pakeitimus ponui Švabui, tačiau mes manome, kad pranešėjo pakeitimas yra labai įdomus ir perspektyvus. Ačiū liberalų frakcijos vardu. Peter Ječik, prašau. Ačiū, Markus. Mano frakcija pritarė komisijos pasiūlymui. Mums reikia bendrų minimalių standartų, kalbant apie tyrimus ir baudas, kurios yra skiriamos toms įmonėms, kurios užsima netinkamą praktiką ES. Mes girdėjome, kad EKR mano, jog reiktų laikytis nacionalinių tradicijų, aš tam pritarčiau, jeigu kalbėtumėme, kalbėtumėme apie kultūros ar kitas rytis, bet nemanau, kad kalbant apie sąžiningą konkurenciją bendroje rinkoje, reiktų minėti kokias tai tradicijas ir, ir jas taip jau labai vertinti. Na, bet kuriuo atveju sveikinu tai, kad pranešėjas siekia sustiprinti tam tikras nuostatas, ypatingai kalbant apie įsipareigojimų, sprendimų dėl įsipareigojimų laikymas ir kad būtų reikiamos priemonės taikomos žiū, prižiūrėt, prižiūrint, ar laikomas įsipareigojimo, jeigu ne, tada taikomos atinkamos procedūros. Tačiau nesu įsitikinęs, kad kokie tai kiti pasiūlymai, kiti pasiūlymai pagerina komisijos tekstą ypatingai, kur prašoma, kad būtų atskleista informacija. Uh, globalizuotame skaitmeninėme amžiuje mes norime, kad nacionalinės konkurencijos agentūros, kurios gauna, prieigo, prie, kur, kurios gauna įrodymus, gautų tą informaciją iš įmonių, ne tik naudotųsi tą informaciją, kurią jos turi, apie tai kalbėjo pranešėjas. Mes neturėtumėme leisti įmonėms naudotis priedanga, kad jeigu informacija yra kitoje, kitame filiale, kitoje šalyje, kai tuo tarpu mes puikiai suprantame, kad ta informacija prieinama Europos bendrovėms. Toliau agentūros turėtų gauti prieigą prie duomenų, kuriuos įmonės laiko, kuriuos įmonės laiko debesyse. Ar jeigu trečioji įmonė yra to, tų duomenų saugotoje. Toliau suprantu, kad pranešėjas riboja maksimalias baudas, kurias gali taikyti agentūros 10 procentų, nepasikle... ne, ne, neskaičiuojant pagal bendrą apyvartą. Nežinau, kaip būtų su MVI. Būtų sunku įvertinti, kas yra ta santy... santykinė apyvarta, ar tai europinė apyvarta, ar apyvarta vertinant ir tuos projektus, kurie E, produktus, kurie buvo parduodami kartelio būdu arba piknaudžiaujant rinkos padėtimi. Taip pat, e, kalbant apie stambes įmonės, labai svarbu, kad būtų tinkamai traktuojamos ir MBI, nes tai yra tos įmonės, kurios netinkamai elgesi, jos gali netinkamą tą elgesį ir praktiką per, perkelti į dukterinės įmonės ir tokiu būdu kaip ir jos visiškai pridengiamos yra. Ir MVI tos pasaulinės globalios apyvartos visuomet bus mažesnės nei stambesnių įmonių. Taip pat kokia informacija įmonės dalyjasi su savo teisininkais ir teisė numatoma įmonė nepripažinti prasikaltus, jeigu agentūra paprašo jų informacijos. Uh, Aš suprantu pranešėjų nuomonę ir sutinku, kad įmonės galėtų turėti tokias teisės, tačiau man įdomu, ar čia tinkamas požiūris yra taikomas įtraukti visą tai į šią direktyvą, nes tokios taisyklės bet kuriuo atveju galioja visose pagal visas teisės nuostatas ir nemanau, kad čia reiktų jas įvardinti atskirai ar akcentuoti labiau nei kitose srityse ar teisinėse priemonėse. Aš nemanau, kad uh, konkurenciją reikia traktuoti kažkaip ypatingai šią prasme. Abipusės pagalbos skyrius, mano manimu, yra esminiai šiame pasiūlyme ir viena priežasčių, kodėl agentūros turi bendrus įgaliojimus, tai būtent ir yra paskatinti jų bendradarbiavimą. Aš galiu tik tai pasveikinti komisijos pasiūlymą šioje srityje ir nors ir suprantu ką siūlo keisti pranešėjai šiame skyriuje, tačiau mes turime pasirūpinti, kad tai nepakenktų bendradarbiavimui tarp konkurencijos agentūrų. Kalbant apie prašymą įvykdyti sprendimą, sprendimus, išimtys be reikalavimo pateisinti atsisakymą ir neleidžiant institucijoms išspręsti galimą ginčą. Aš manau, kad čia turėtumėme užpildyti šią spragą ir leisti komisijai uh, įvertinti atsisakymą, išpra, atsisakymą išprašančios agentūros, taikyti tai saistant ir pritaikyti privalomą tvarką tokį sprendimą, mhm. jeigu atsisakymas negali, nėra pateisinamas. Dėkoju. Dėkoju, Peteriui. Palma Lopes iš GUE frakcijos, nematau matau, kas galėtų kalbėti. Atrodo, kad Molė pakeis savo šešėlinę pranešėją. Pirmiausia, e, vieno kolegos vardu, paskui kito kolegos vardu pakalbėsiu. Tai kalbant apie pano Švabo pranešimo projektą, reiktų e, pakalbėti apie baudų svarbą ir jų lygį, kad jos veiktų atgrasančiai. Būtent tai yra reikalinga norint atgrasyti kartelius. E, pranešėjas e, kalba apie 10 dešimt, procentų baudą nuo apyvartos, tuo tarpu komisija e, galvojo apie global, pasaulinę apyvartą atgrasimą gali garantuoti tik tai, jeigu bus e, tikrai bijomasi e, būsimos baudos. Taigi reikia bent 10 procentų nuo pasaulinės apyvartos. E, taip pat ir įmonės kompensacijos už padarytą žalą neturėtų būti įtraukiamos į baudos sumą. Toliau. E, Pranešėjas sako, kad e, įmonės turėtų informuoti nacionalinės konkurencijos tarnybas, jeigu tą informaciją turi. Komisijos pranešime buvo subtilus skirtumas formuluotėje, nes komisija kalbėjo apie turimą informaciją. E, Reikalas tas, kad e, čia atsiranda spragų, nes debesyje e, laikoma informacija gali būti prieinama dukteriniai įmoniai, bet ne motininiai įmoniai. E, taigi, motininė įmonė gali pasitelkti dukterinę įmonę kartelio tikslais ir tokiu būdu išvengti prievalės dalintis informaciją. Noriu paminėti keletą problemų, kur mes teiksime savo pasiūlymus. Ketvirtas straipsnis - interesų konflikto veigim, vengimas, neleidimas užimti tam tikras pareigas e, išėjus iš įmonės arba e, reikalavimas nusišalinti, priimant tam tikrus sprendimus arba prasidėjus tyrimui. Dėl penktas straipsnio būtų naudinga numatyti prievalį valstybėms narėms komisijai teikti kasmetinės ataskaitas apie turimus išteklius. E, taip pat e, gal verta apsvarstyti, kad komisija turėtų stebėti išteklių lygį. Toliau e, NKI turėtų turėti autonominę galimybę apsispręsti dėl biudžeto panaudojimo. Atleidimas nuo baudos ir skyrius skiriamas tam, e, komisija turi tam tikrą e, nuo e, diskreciją nuspręsti, kaip elgtis, jeigu kartelį sudaro trys valstybės narės. Mes kai kam iš to galėtume pritarti ir ketiname ir toliau teikti pasiūlymus ir dėl jų diskutuoti. Dėkui Dėkoju, nematau daugiau šešėlinių pranešėjų. Nina Gil prašė žodžio, bet ketina išvykti ir gal, gal norėtų pasisakyti darbą. Jeigu, dabar, jeigu taip, tai prašom paskubėti. Taigi, Nina Gil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Išsigandau, kad e, nelabai supratau jūs, galvojau, kad spontaniškiams pasisakymams nebeliko laiko. Uh, E, keletą klausimų turiu dėl pranešėjo pranešimo. Mes čia kalbame apie nacionalinių konkurencijos tarnybų vaidmens stiprinimą, kad e, jos galėtų tinkamai kovoti su konkurencijos įstatymų pažeidimais. E, man kyla problemų dėl NKI nepriklausomumo. Mes turime užtikrinti, kad jos turėtų reikalingą joms reikiamą biudžetą. Uh, kaip užtikrinti, kad tas biudžetas iš tikrųjų būtų, kad tie ištikliai būtų ir kad tai nepriklausytų nuo politinių sprendimų tose šalyse. Tai čia yra keletas minčių ir keletas kolegų irgi jau kalbėjo apie baudas. Norėčiau suprasti jūsų logiką. Kodėl jūs galvojate, kad e, e bus veiksmingos baudos, e, apsiribojant faktiš, kai e, e, faktinė rinka, kurioje veikiama, galbūt reikėtų pagalvoti apie pasaulinę rinką prieš pereinant prie pakeitimų svarstymo. Dėkoju, daugiau norinčių kalbėti e, neturiu, suteiksiu žodį dabar pranešėjai apibendrinti. Dėkoju, aš dėkoju visiems kolegoms už tie už tai, kad e, pasisakėte arba kaip nepriklausomi, arba kaip šešėliniai pranešėjai. Aš e, manau, kad e, tas pagirų, tos visos pagiros, kurios išsakytos komisijos atžvilgių tikrai yra pelnytos, tačiau taip pat reikia išsakyti ir tam tikros kritikos, nes aš manau, kad kai kuriuo atveju mes reikia rasti kažkokį kompromisą ir pranešime, aš savo pranešime pateikiau labai neblogą kompromisą kompromiso variantą. E, iš principo e, e, esu dėkingas už tą idėją, kad reikia sukonkretizuoti Europos pagrindinių teisų hartiją. Toliau kolegė iš ECR pasisakė apie harmonizavimą, ko mums reikia visose srityse, jeigu mes iš tikrųjų norime, kad komisijos uh, E, kad, kad įmonės visose valstybės narėse e, būtų traktuojamos vienodai. Dėl e, NK nepriklausomumų, nepriklausomumo aš manau, kad taip, tai, tai teisinga mintis, tačiau šios valdžios institucijos yra kontroliuojamos mūsų nacionalinių vyriausybių ir taip veikia demokratinis pasaulis, tad mes turime turėti galimybę jas sustiprinti, jų organizacinę struktūrą ir uh, E, galbūt mes tada kvestionuojame valstybių narių vyriausybių e, organizacinius gebėjimus. Galbūt mes galime rasti kažkokį kompromisą, kompromisą arba įtraukti papildomų elementų. E, dėl baudų ribų labai, apie jas, labai dažnai apie jas buvo kalbama ir aš klausiu, ar iš tikrųjų šitas klausimas yra aktualus ir reikia orientuotis į, į globalią praktiką. Nėra numatyta 10 procentų globalių mastu. Valstybės narės e, mano, kad reikia e, jas nustatyti valstybių narių lygmenių, tačiau jeigu mes esame viena ES, tai mums reikia turėti vienodas e, sąlygas. Ir mes mes dar kartą aptarsime šitą dalyką šešėlinių pranešėjų pasitarime. Na, o dėl paskutinio klausimo, kaip kalbėjo kolegė Gilan, iš tikrųjų yra naudinga tai, kad valstybių e, narių kar, e, e, antikartelinių valdžios institucijų ištekliai yra tikrai geri, tačiau mes tam tikrą prasme priklausome ir nuo didelių valstybių narių ir uh, Aš manau, kad nepriklausomumas ir ištekliai yra E, labai svarbus klausimas, kurį turime aptarti, kalbėdami apie e, nacionalinės kompetin... E, konkurencijos valdžios institucijas. Taigi dėkoju ir tikiuosi, mes kartu galėsime nuspręsti dėl šito pranešimo. Ačiū. Jūs jau terminus paskelbėme, nereikia man jų kartuoti, eisime prie devinto darbo tvarkės punkto, nutarimų išalyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimas Fulvio Martušėlo yra mūsų pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas labai įdomus ir labai aktualus. Neatsitiktinai sulaukėme 85 pakeitimų šiam pranešimui. Tai aiškiai demonstruoja, kad turime būti pasirengę klausytis, esame atviri politinių frakcijų pasiūlymams ir pastaboms. Daug iš pateiktų pastabų leido patobulinti pranešimą. Noriu padėkoti kolegoms, kurie kėlė įvairių idėjų, akcentavo, kaip svarbu reguliavimą išplėsti, įtraukiant administracinius aktus e, ir įtraukiant taip pat civilinės teisės priemonės. E, Kitose pasiūlymuose e, buvo nustatyti tam tam tikrą proporciją vykdančiai valstybei. Dėl to, man atrodo, kils karštos diskusijos. Kitaip sakant, kad valstybė e, tvarkys tą turtą ir e, kad e, iš jo dengs išlaidas ir taip toliau. Uh, baudžiamasis persekiojimas ir e, konfiskavimas vyksta vienoje valstybėje narėje, taigi tai lieka valstybės narės kompetencijos rytis. Lauksiu jūsų tolesnių pastabų, lauksiu konstruktyvaus požiūrio ateityje. Galvojant apie kitą šešėlinių pranešėjų posėdį, tikrai bandysime surasti bendrą sutarimą dėl susigražinimo schemos ir kitų dalykų, e, kad turėtume tinkamą tvarką e, ir atimtume iš e, nusikaltelių, taip sakant, jų kūrą. Dėkui, dabar eisime prie šešėlinių pranešėjų. Kiek girdėjau, Eva keičia Katalin. Ashley Fox neturime, tačiau turime Lyvę Vyrink iš e, Alde. Dėkui, panė pirmininkė, mielasis Marto Martučėlį, kolegos. Aš štai kokiu turėčiau pastabų perskaičiusi pakeitimus. E, tikrai reikia akcentuoti, kad e, ilgalaikiai mūsų piliečių e, saugumui šis pranešimas yra labai svarbus, bet reikia taip pat garantuoti ir jų teisės. Todėl, galvojant, ar reikia rinktis ketvirtą B alternatyvą, noriu pasakyti, kad tai galime laikyti tinkama alternatyva, jeigu bus numatytos tinkamas apsaugos priemonės. Ir e, Tai turėtume išsakyti e, savo žinioje Libė komiteto nariams. Reglamentas, mano nuomonė, yra tinkama teisinė priemonė ir reikia tai pabrėžti. Toliau, e, visas priemonės turi būti teisingos visų pirma tiems, kas nukentėjo ir taip pat e, atitinkamams valstybėms narėms. E, manyčiau, kad kai e, išduodančioji valstybė narė iš, e, sulaukia didžiausios dalies turto, yra teisinga. Aišku, ji turi taip pat ir vykdančios šalies patirtus nuostolius kompensuoti. Taigi vykdančiai šaliai reikėtų teikti galimybę gauti atitinkamą turto dalį, jeigu ji pateiks aiškę ataskaitą apie jų panaudojimą. Mes turime vengti šio pasiūlymo susilpninimo, turime išlikti ambicingi, labai svarbu išlikti ambicingiams visame pasiūlymo tekste, būtent tokia turėtų būti mūsų žinia tarybai, nes galų galę mūsų visų tikslas tas pats - kovoti su nusikalteliais ir teroristais. Turime tai daryti, kovodami su šia problema prie šaltinio. Visų pirma, apribodami jų išteklius. Dėkui. Iva. Labai ačiū. Eva, ar jūs norite jau pasisakyti? Taigi socialdemokratų frakcijos vardu, paskui matome, kad Oli uh, pavirs Eva, taip? Taigi labai ačiū. Savo kolegės e, Katalin, savo kolegos Katalin vardu noriu e, palaikyti pasiūlymą ir pasveikinti pranešėją parengus šitą e, pranešimą. Mes turime jį, jo gyvenimą paspartinti, kad paspartintume tarp valstybinių nusikaltimų, tarp valstybinių mastų turto išalimą ir konfiskavimą. Uh, E, mes turime užtikrinti tarp, efektyvų tarp valstybinį teismų bendradarbiavimą ir nacionalinių valdžių institucijų tam, kad e, mes įsteigtume e, stabilę ES sistemą. Dėl konfiskavimo orderio įvykdymo, jeigu suma viršė 100 tūkstančių, tai tada E, turi būti perduota, e, konfiskuota suma turi būti perduota e, prašančiai valstybei nariai, atminusavus visas išlaidas. Taip pat mes labai lauksime diskusijos apie pakeitimus kitą kartą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar Mori pasakys Evos vardu. Na, nežinau, kieno vardu aš pasakysiu. E, norėtume padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, mes pritarėme daugumai jo pasiūlymų, pateikėme keletą pakeitimų ir E, norėtume juos pasigilinti. Mes pasisakome už tai, kad reikia išplėsti taikymo sritį. Komisijos pasiūlymas ragina pripažinti e, tarpusavio pagrindų e, procedūras, tačiau taip pat abipusio pripažinimo sprendimai turi būti pripažinti ir kai priimama, jie priimami dėl administracinių pažeidimų, tačiau jie susiję su būdžiamąją veiką. Nesvarbu, ar administracinė institucija ar teismas e, e, priima sprendimą dėl konfiskavimo ar turto išaldimo. E, jeigu labai, labai svarbu atlikti, atlikti konfiskavimą ir tuo atveju, jeigu nėra aiškiai nustatytas turto buvimas, tik tais reikia užtikrinti teisingų pagrindinių teisų laikymasi. Uh, E, taip pat komisija numato trečiame straipsnėje e, atvejus, kai turi būti užtikrinti e, užtikrintas tarpusavio pripažimas. Mes taip pat siūlome, kad reikia į šių nusikaltimų įtraukti mokesčių e, nusikaltimus tarp jų ir mokesčių sukčiavimą ir vengimą. E, taip pat kai, e, visgi kai kurios valstybės narės nenumato trijų metų laisvės atėmimo už tuos nusikaltimus. Mes siūlome numatyti du metus kaip ribą, nes daugelį valstybių narių mokesčių nusikaltimai yra paprastesnė nusikaltimo forma. Dėl turto išieškojimo komisija siūlo, kad jeigu jeigu e, turto vertė e, siekia 10 e, tūkstančių eurų, tai kad konfiskavimo orderį išdavusi ir vykdanti valstybė narė pasidalintų po 50 procentų minėtą sumą. Jeigu konfiskuojama suma daugiau nei 10 tūkstančių, tai tada orderį išduodanti valstybė narė turi gauti 10 tūkstančių Išieškanti valstybė narė turėtų gauti 10 tūkstančių eurų, o likusią sumą turėtų gauti orderį išdavusi valstybė narė. E, taip pat e, e, mes vietoj šešių mėnesių siūlome, siūlome metus, kad komisija galėtų iš, išleisti pranešimą. Ir taip pat dėl peržiūros straipsnio mes siūlome tris metus vietoj penkių. Labai ačiū pranešėjai ir aš labai lauksiu bendradarbiavimo. Thank you very much and uh... Lakoju. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Flavio, ar norite kažką pridurti, apibendrinti diskusijas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Kaip matėte, mes tikrai ruošimės labai įdomiai diskusijai kalbame apie interesus, kuriuos saugo nacionalinės konstitucijos. Ir norėčiau šiek tiek informacijos pateikti apie šiandien pranešėjų susitikimus. Man atrodo, kad mm, jų dėka pasieksime subalansuoto teksto, kur bus atsižvelgiama į jautrius klausimus. Visi šešėliniai pranešėjai realiai prisidėjo prie diskusijų ir pateikė racionalius pakeitimus. Taigi tikimės, kad galutinis tekstas bus pateiktas ir vienbalsiai bus patvirtintas komitete, o po to plenarinėme posėdėje. Fliuvijo norėčiau paskelbti, kad jeigu rytoj ryte atvyksite, sėdėsime jau šiek tiek kitaip salėje, nes po pietų nacionalinių parlamento atstovai atvyks. Taigi neišsigaskite, kad sėdėsite gal kitoje vietoje, nei sėdite šiandieną. O dėl šio pranešimo dar pamiršau pasakyti, balsuosime ekonomikos reikalų komitete lapkričio 6 dieną, o po to pažiūrėsime, gal bus įmanoma dar libę balsuos gruodžio sausio mėnesį, o po to plenarinėme posėdėje balsuosime. Puiku, taigi rytoj sėdėsime šiek tiek kitose vietose ir baigiame posėdį. Ačiū.